Bene, kolegi, buongiorno. Labą rytą, kolegos. Pradedame komiteto posėdį. Jeigu nėra prieštaravimų, darbo tvarkė yra patvirtinama. Šiandien vertimas vyks į visas įprastinės mūsų komiteto darbo kalbas, kaip ir paprastai. Šis posėdis yra transliuojamas internetu. Tad dabar keisimės nuomonėmis su tarybos pirmininko pareigas einančiu Airijos maisto, žemės ūkio ir jūros ministru Simonu Conway dėl Airijos pirmininkavimo programos. Aišku, mūsų diskusija bus be galo įdomi ir man asmeniškai labai malonu pasveikinti čia ministrą kuris yra ne tik tai kompetentingas ministras, bet ir mūsų kolega. Ar viskas gerai? Klausia pirmininkas. Taigi, kompetentingas ministras ir mūsų kolega, todėl kad e, per praeitą kadenciją Europos parlamente jisai buvo parlamento narys, todėl jisai puikiai bendradarbiauja su mūsų komitetu dabar pirmininkaujant Airijai. Airijos pirmininkavimas vyksta labai svarbiu Europos žemės ūkiui metu. Žemės ūkio komitetas mūsų praeitą savaitę patvirtino keturiais svarbiausiais teisėkuros klausimais darybinę poziciją derantis su taryba ir planuojame, kad kovo viduryje. Tikimės, kad kovo viduryje tos, tie darybų įgaliojimai bus patvirtinti ir kad paskui iš karto galėsime pradėti trialogus su pirmininkaujančia Airija. Aišku, iki to laiko turėsime dar e, daug diskutuoti apie finansinės perspektyvas. Vasario mėnesį, 7-8 dienomis e, valstybių vadovai turės siekti susitarimo šituo klausimu. Žinome, kad darybos tikrai bus sunkios šiuo klausimu, todėl kad e, kol kas dar nėra aiškumo dėl lėšų, kurios e, biudžete bus numatytos žemės ūkiui. Kolegų vardu norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Airijai. Airijos programa yra be galo ambicinga. Mes e, dėsime visas įmanomas pastangas, siekdami užsibrieštų tikslų, siekdami, kad būtų pasiektas e, politinis susitarimas dėl bendro žemės ūkio politikos dar per Airijos pirmininkavimą, bent jau darysime viską, kad taip e, būtų. Žinome, Saimonai, buvo, kokia buvo tavo pozicija per vykusi Žemės ūkio ministrų posėdį ir žinome, kad tu palaikiai mūsų poziciją dėl Žemės ūkio svarbių klausimų. Tad dabar manau, kad galime pereiti prie pasisakymą, o paskui bus e, galimybė paklausti, pirmiausiai frakcijų koordinatoriai tokies tokią teisę, o paskui ir kiti kolegos. Tad žodis dabar tau, Simonai. Puikiai pradžia, dar žmonės šypsosi salėje, matau, sako ministras. Pone pirmininkė, pirmiausia, ačiū už šiltus pasveikinimo žodžius. Matau čia buvusių keletą mano kolegų, esu dalyvavęs čia posėdžiuose, esu dirbęs užsienio reikalų komitete, tad man džiugu čia sugrįžti, džiugu turėti progą čia pasisakyti jums, būdamas Airijos ministru, Aš atstovauju ir tarybai dabar. Ir pateiksiu savo požiūrį, kaip mato būsime pirmininkavimą Airiją. Dėkuoju už progą pasisakyti čia šiandien. Praėjo 40 metų beveik nuo tos dienos, kai Airija įstojo tuo met dar į EEB, Europos ekonominę bendryją. Ir man džiugu uh, pakalbėti apie pirmininkaujančios Airijos planus susijusios su bendrajusio žemės ūkio politikos reforma ir kitais klausimais kurie yra susijęs su žemės ūkiu. Mūsų laukia rimti iššūkiai per atimiausius šešis mėnesius. E, mums penki mėnesiai liko faktiškai. Ir mums teks užbaigti pradėtus darbus ir diskusijas ir pereiti prie sprendimų prieimimo susijusių su BŽUP. Tačiau pirmiausia, e, detaliau, prieš detaliau kalbėdamas Apie tuos projektus norėčiau kelti keletą įvado žodžių e, susijusių teisėkūros pasiūlymais, e, nes jų bus nemažai per tuosius keletą mėnesių. E, trimis žodžiais galima apibrėžti pirmkiaučius airijos planus - stabilumas, augimas ir darbo vietų kūrimas. Nepaisant tų mažėjusių pastangų susijusių su ES 2020 strategija, labai svarbu užtikrinti, kad ekonomiškai atsigautų Europos ekonomika nuo patirtos krizės. Svarbiausias tikslas yra pagerinti ES konkurencingumą, skatinti ekonomikos augimo ir kurti darbo vietas visose ES valstybėse. E, tai yra būtinas dalykas, kuris bus susijęs su visais mūsų pirmininkavimo darbų aspektais. Žemės ūkio srityje būtina sukurti e, sąlygas tvariam ekonominiam augimui. Ir Tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas e, susijęs su BŽUP reforma. Kiti dalykai. Europos komisija paskelbs e, paketą siūlymų susijusių su gyvūnų sveika, ir augalų sveikata, susijusių su kontrolė ir sieklų e, priežiūra artimiausiems metams. Svarbu, kad atsirastų bendros taisyklės susijusių gyvūnų ir augalų sveikata. ES lygmenių komisija koordinuos šį paketą. Mes sieksime iki birželio pabaigos pasiekti kuo didesnės pažangos šioje srityje. Vienas iš šio paketo elementų yra e, reglamentas dėl išlaidų maistui ir pašarams. Jis netrukus turėtų būti paskeltas kaip siūlymas, jis pasirodys vasario mėnesį. Ir iki metų pabaigos norėtume, kad šis, šiam pasiūlymui būtų pritarta. E, tarp svarbiausių iššūkių e, reikia pasakyti, kad išlaidų elementas yra pats svarbiausias, yra susijęs su daugiamete finansinė programa ir tai turėtų įsigalioti 14 metų sausio pirmą dieną. E, Airiškia pirmininkaujantį es darys viską taryboje, kad būtų dedamos reikiamos pastangos, kad būtų galima pasiekti reikiamą sutarimą informuoti jūsų komitetą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vyks taip pat 2013 metų dvi tarptautinės sesijos su mūsų aptariama tema. Paskui bus pateikti e, e, tas komitetas e, ir tarptautinis darybų komitetas pateiks savo darbo rezultatus ir svarbu, kad būtų pasiektas sutarimas dėl teisiškai saistančio sutarimų dėl miškų tvarkymo Europoje, nes tai bus tas dokumentas, kuriuo bus paremtas višų, viš, miškų tvarkymas ir valdymas artimiausių metų. Tikiuosi taip pat, kad komisija paskelbs miškų strategiją artimiausių metų, nes tai būtų puikus pagrindas diskusijoms susijęs su ES tinklo atitinkamo kūrimu ir darbais šioje srityje. E, Svarbu e, taip pat, kad būtų geriau koordinuojama darbai susiję su ES veikimo sutartimi. Ir žinau, kad yra tam tikrų klausimų, kuriuos čia dar reikia spręsti ir tikiuosi, kad tai pavyks daryti per atmiausius mėnesius. Dabar bendrų žemės ūkio politika. E, Airijai pirmininkaujančiai ES reforma bendros žemės ūkio politikos bus vienas iš prioritetų. Būtina užbaigti renkti e, tarybos poziciją, e, kad būtų galima pradėti darybas iki kovo pabaigos. Paskui vyks trilogo susitikimai ir tikslas bus pasiekti iki virželio pabaigos politinį sutarimą, jeigu tai bus įmanoma. Aš nenorėčiau uh, sakyti, kad viskas bus lengva. Puikiai suprantu, kad tikslai yra labai ambicingi ir tam reikės daug ir intensyvaus darbo ir reikės, kad visos pusės būtų pasirengusios daryti kompromisus. E, mes laikysimės palaipsniško požiūrio. Mes tiesiog nor, norėtume nepritukti laiko tiems visiems darbams atlikti. Ir kai keisimės nuomonėmis, norėtume turėti galimybę išsiaiškinti, kaip ieškoti lankstesnių e, sprendimų ir kaip, kad, kaip elgtis, kad institucijos nedubliuotų vieno kitos darbų. E, kad mums pavyktų viską atlikti, reikalingi trys dalykai. Pirmiausia, turi būti sutarimas dėl daugiametinės finansinės programos ir kuo greitesnis. E, tikiuosi, kad iki kitos savaitės pabaigos pavyks to tikslo pasiekti. Ir ten yra labai aiškios nuor, bendras maiškės nuorodos į tai, kiek pinigų bus skirta e, bendrai žemės ūkio politikai, žinosime, kiek e, galime skirti šios politikos reformai ir galėsime tuomet nuspręsti, kaip geriausiai tuos pinigus išleisti, geriausiai ir praktiškiausiai. Antra, būtina pasiekti greitos pažangos per artimiausius du mėnesius dėl klausimų, kurie dar taryboje neišspręsti. Ir trečia, visos trys institucijos, Europos parlamentas, komisija ir taryba, turi aktyviai ieškoti e, priimtinų kompromisų. Aš optimistiškai žvelgiu bent jau vieną iš pirmųjų šių dalykų ir aš norėčiau pasakyti, kad padrasinantis ženklas yra tai, kad ES tarybos pirmininkas Hermanas Van Rompuy nusprendė kad, ir, ir pareiškė, kad yra visai neblogų galimybių, kad pavyktų susitarti kitą savaitę dėl daugiametės finansinės programos taryboje. Be abejo, žemės ūkis. E, Žemės ūkio taryba ir čia, ir čia parlamente atsiž, atsižvelgti tai, kas yra sakoma čia parlamente ir bus stebima, kaip vyksta darbas susijęs su, su parlamento sutikimu. E, be abejo, taryboje dar yra netliktų darbų. 30 procentų, e, pri, 30 e, procentų darbų gali būti at, yra atlikti tinkamai ir dar reikės daug padirbėti ir lauksime, kaip vyks dėrybos, o jos turi prasidėti netrukus. Taryboje e, vasarį ir kovą bus priimta daug sprendimų, bus, bus parengta e, tarybos pozicija kovo mėnesių ministrų susitikimui, kad būtų galima e, priimti galutinį sprendimą kovo pabaigoje. Lauksime taip pat kuo greitesnių procesų Europos parlamente, kad būtų galima balsuoti. Mano kolegos yra įsipareigoję Žemės ūkio taryboje rengti pozityves diskusijas. Tai turėtų prasidėti jau šią savaitę. Aš mane taip pat, paskat... mane taip pat padrasino tai, kad visos kitos pusės suinteresuotus, kurios sėdės prie darybų stalo, yra linkusios tartis. E, tas kompromisas buvo įkvėptas e, Europos parlamento žingsnių padarytų per pastaruosius mėnesius. Uh, E, Bendro žemės ūkio politika parlamentui yra svarbus dalykas. Buvo pateikta daug pakeitimų komisijos siūlymui ir darbas gali įvykti toliau. Buvo pateikta apie 8 tūkstančius pakeitimų visiems klausimams žemės ūkio. E, kompromisiniai tekstai e, buvo iš tikrųjų puikiai parengti. E, komitete e, darbas baigėsi praėjusią savaitę šiais klausimais. Noriu pasveikinti komiteto pirmininką Paulio De Castro pranešėjus, šešėlinius pranešėjus ir koordinatorius. Ir visus komiteto narius už didžiulį atliktą darbą ir gerai atliktą darbą. Aš manau, kad tai yra labai aiškus signalas tarybai ir aš būtinai apie tai dar kartą pakartosiu tarybai jau, ir tai esu jau sakęs. Um, svarbu, kad būtų eidama išvadų linkui kuo greičiau, kad kovo pabaigoje jau būtų galima apsispręsti. Be abejo, pakeitimai yra svarbus dalykas. Mane padrasina tas faktas, kad daugelis ryčių randama bendras vardiklis tarp abiejų institucijų. E, abiejų institucijų e, mąstymas kartais ne visada šimtų procentų sutinka sutampa, e, tačiau galima surasti bendrų sutarimų taškus ir priimti sprendimus. Darybos vyks netrukus. Komisija taip pat turėtų geriau suprasti mūsų pozicijas, e, patikslinti techninius elementus ir tai padės be abejo pasirengti trilogo susitikimams. Tikiu, kad šis procesas vyks kuo greičiau ir, ir, ir sklandžiau darybos galės prasidėti ir bus galima tinkamai nuveikti nustenkantį darbą. Jeigu jūs pritarite tam, kad mes turime pabaigti tarp institucinį politinį sutarimą e, iki birželio mėnesių rengti, tai reiškia, kad turime laikytis lankstaus požiūrio e, trilogo sustikimų metu. Ir taip pat labai svarbus bus neformalūs kontaktai vykstančiam procesui. Tikiuosi, kad komitetas galės paremti šį siūlymą. Aš žinau, kad komiteto pirmininkas yra pasirengęs dirbti sparčiai, atlikti darbus laiku. Esu pasirengęs pats kartu dirbti glaučiai su pirmininku ir teikti jam reikiamą informaciją. Dabar išvados. Aš norėčiau pasakyti, kad mūsų pastangos yra paremtos Europos e, strategijos 2020 tikslais. Tai reiškia, kad bus siekiama e, E, ekonomikos augimo, kuris būtų pažangus, tvarus ir įtraukus. Ir aš manau, kad galime šį iššūkį priimti dėl dviejų priežasčių reformuoti bendrą žemės ūkio politiką. Vienas iš svarbiausių komisijos tikslų e, paminėtų reformose ir yra um, tinkamas apsirūpinamas maisto produktais, tinkamo maisto gamyba ir uh, E, tvarus resursų naudojimas. Visam tam galime tik pritarti, tai numatyta S2020 strategijoje. E, komisija, parlamentas ir taryba čia yra pasirengę paremti. Ir dar, BŽUP e, eina gerų kelių. Buvo galima jūs dėka modernizuoti žemės ūkio sektorių, buvo galima uh, prisidėti to sektoriaus dėka prie ekonomikos augimo sektorių plėtojimo ir prie maisto saugumo. Ir aš tikiuosi, kad BŽUP e, ilgalaikės politikos perspektyvoje ir toliau bus galima elgtis panašiai, bus galima e, tęsti bendrą žemės ūkio politiką ir po 2020 metų. Europos bendro žemės ūkio politikos žalinimas yra irgi vienas iš svarbių e, elementų. Ekologiškesnė politika yra svarbi mums visiems ir svarbu, kad e, sprendimai ir šioje srityje būtų tinkamai priimti. Mes turime dėrėtis, pasirengęs, būti kartu pasirengę siekti kompromisų, kad mums pasisektų. E, su malonumu lauksiu vadovavimo šiam visam procesui taryboje ir dirbsiu kartu su komiteto pirmininku Paulo De Castro, su pranešėjais jūsų komiteto ir su visais susijusiais su šiais procesais. E, manau, kad visa tai padės puikius pagrindus bendrosios žemės ūkio politikos ir viso žemės ūkio sektoriaus plėtrai Europoje. Visą tai taip pat turi parodyti, kad institucijos ES gali dirbti kartu ir kartu laiku pasiekti rezultatų. Ir prieš pereidamas prie klausimų norėčiau, pamanyti, norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Mes niekad nesam darę to anksčiau niekada tokių sudėtingų klausimų nesam sprendę, kaip dabar teks spręsti. Bendro sprendimo prieimimo procesas yra sudėtingas dalykas, laiko turim nedaug, dirbti reikės sparčiai. Ir to laiko, kaip jūs sakiau, tikrai nėra daug. Mano supratimu, dabar turime tokią progą, kaip savotišką langą, kai parlamentas, taryba ir komisija gali užbaigti šį darbą. Keturi metai praėjo, bekalbant, bediskutuojant, kaip reformuoti BŽUP, E, politiškai jau vyko diskusijos tarp parlamento narių ir, ir ministrų jau dviejus metus. Jeigu dabar to darbo netliksim per artimiausius šis mėnesius, gali atsitikti taip, kad to darbo netliksim niekada visai. Ir net šio parlamento kadencijos metu. O paskui jūs laukiate rinkimų. Tai yra faktai. E, rugsėjo mėnesį šių metų Vokietijoje vyks svarbus rinkimai. Turime progą, puikią progą, dabar, man atrodo, parodyti, ką galim nuveikti. Šiame parlamente turime puikų komitetą žemės ūkio klausimus sprendinti ir turime puikų parlamentą apskritai. Tai aš manyčiau, kad reikėtų užbaigti tartis be ŽUP reformos ir aš manau, kad galiu patvirtinti, kad taryba siekia to paties. Pirmininkaujantį valstybę taip pat turi ambicingus tikslų šioje srityje. Na, nes, nes siūlome pulti, e, kaip akis išdegus pirmin, be atodairiškai, ne, tiesiog turime tikslus, turime darbus, turime tikslus, mes turime juos nuosekliai atlikti. Tad tų e, darbų bus daug visose srityse. Ir dabar visi turime progą žengti labai pozityvų, labai aiškų žingsnį, siekdami stabilumo, tikrumo ir optimizmo žemės ūkio sektoriuje. Septynerius metus jo laukiama, manau, kad tai yra proga nuveikti kažką konkretaus bendradarbiaujant visiems. Na, o dabar laukiu jūsų klausimų ir komentarų. Dėkoju. Grazie. Gra Dėkoju. Dėkoju, Simonai. Manau, kad turime parodyti, jog esame atsakingi Turime tai parodyti ir manau, kad norime tai daryti. Be abejonės. Manau, kad šis laikotarpis bus e, iš tikrųjų labai svarbių iššūkių laikotarpis ir esu tikras, kad e, labai intensyviai bendradarbiausime su taryba, siekdami ambicingų tikslų. Ir e, galbūt mums pavyks išvengti kai kurių e, kritinių pastabų ateityje, kurių esame matę spaudoje prieš tai mūsų atžvilgių, bet kuriuo atveju manau, kad e, iš tikrųjų esame pasirengę bendradarbiauti. Na, o dabar žodis kolegoms, visų pirma, frakcijų koordinatoriams ir e, visų pirma, Albertui žodis iš EPP frakcijos Alberdės. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę gerbiamas ministrė Simon į mūsų posėdį. Džiaugiuosi, kad tu dabar imiesi atsakomybės kaip pirmininkaujančios valstybės atstovas nubrėžti būsimos žemės ūkio politikos gairias. Mes visi laukiame kitos savaitės vadovų tarybos susitikimo, kadangi be atitinkamo finansavimo mes negalėsime priimti galutinio sprendimo. Aš tikiuosi, kad kitą savaitę pavyks susitarti dėl naujos daugiametės finansinės programos. Dėkuoju tau už išsakytas mintis ir džiaugiuosi, kad parlamentariui pavyko laiku užbaigti savo darbus. Buvo pateikta 7000 įvairiausių pakeitimų siūlymų ir juos reikėjo kažkaip apibendrinti, suderinti. Aš džiaugu, norėčiau padėkoti kolegui Kai Lopes, kuri, kuriam pavyko atlikti šitą didžiulį darbą ir e, būtent jo dėka mums pavyko praėjusią savaitę balsuoti dėl šių pakeitimų. Mes neturime tiek darbuotojų, kiek komisija arba taryba, mūsų žmogiškieji ištekliai nėra tokie dideli, tačiau vis dėlto mums pavyko nuveikti tą didžiulį darbą. Taigi aš tikiuosi, kad po to, kai parlamentas paskelbė savo poziciją, kartu su parlamentu suformuluoti e, tinkamas nuostatas dėl ateities žemės ūkio politikos po 2014 metų. Aš tikiuosi, kad birželio mėnesį kartu su pirmininkaujančia valstybė pavyks išspręsti visas problemas ir žinoma, dar iki 2014 metų reikės atlikti daug darbų, kad bent jau nuo 15 metų būtų pradėtų įgyvendinta naujoji žemės ūkio politika, o iki 2014 metų valstybės narės turės įdėti daug pastangų savo ruoštų įgyvendinamos naujos politikos nuostatas. Iš tikrųjų, mes dėsime visas pastangas, kad kartu kurtume e, palankę žemės ūkio politiką vis iškeliamas klausimas, dėl ko iš ES biudžeto labai daug lėšų skiriama žemės ūkio politikai ir kodėl, pavyzdžiui, e, neskiriama pakankamai lėšų gynybos politikai, saugimo politikai, švietimo ir mokslo politikai. Atsakymas yra labai aiškus, kadangi kitos politikos rytis nėra išskirtinė ES kompetencija, o šiuo atveju mes turime reikalą su milijonais vartotojų. Aš tikiuosi, kad kartu su pirmininkaujančia valstybė pavyks pasiekti pažangos ir žinoma, mes jums pagal išgalės padėsime. Dėkuoju, Albert. Luis Kapulas Santos. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ministrui ir palinkėti kuo geriausios sėkmės pirmininkavimo metu. Kaip socialdemokratų frakcijos atstovas ir kaip pranešėjas aš labai džiaugiuosi, kad dabar būtent Airija pirmininkauja, kadangi Airijai labai svarbios žemės ūkio problemos, ji jas puikiai supranta ir žinoma tikimės, kad Airija atsižvelgs į mūsų lūkesčius. Man labai džiugu buvo matyti jūsų ryštą, lygiai taip pat ryštingai, entuziastingai žvelgiame į jūsų darbą ir mes ir tikimės, kad iki jūsų pirmininkavimo pabaigos pavyks pasiekti kompromisą. Mes jaučiame ir jūsų nusiteikimą siekti kompromiso, kuris tikriausiai ir bus įtvirtintas artimiausiais mėnesiais taryboje. Mes pranešėjai suformulavome 75 kompromisinius pasiūlymus iš maždaug 7 tūkstančių pateiktų pasiūlymų. Be to frakcijos laikėsi balsavimo rezultatų, taip pat laikėsi pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų rekomendacijų ir dėl to pavyko suformuoti didžiulę daugumą paremtą parlamento poziciją. Taigi mes puikiai žinome, kokios pozicijos laikosi viena ir kita institucija ir žinoma sudėtingiausi klausimai taip pat yra žinomi kiekvienam iš mūsų. Mes galėtume ir toliau tartis siekdami bendro sprendimo, o aš asmeniškai norėčiau dar kartą patikinti, kad esu nusiteikęs išnaudoti visus formalius ir neformalius kontaktus, kad pasiektume bendro rezultato, kadangi laikas spaudžia ne tik tai laikytis formalių darybinių procedūrų, bet labai svarbu, e, kad yra pripažįstamas mūsų darbo efektyvumas ir aš manau lygiai taip pat veiksmingai reikėtų dirbti ateityje. Dėkuoju, dabar Brita Remer, Saldė frakcija. Ačiū pirmininkė, Gerbamas ministrė, man labai džiugu, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. Aldi vardu. Jūs puikiai suprantate, kad projektas milžiniškas, matote, kiek temų reikėjo išspręsti, į kiek temų reikėjo įsigilinti per trumpą laikotarpį. Labai malonu girdėti, kad Airija yra nusiteikusi ieškoti naujų išeičių, naujų kelių. Ir žinoma, mes turime atsižvelgti tai, kad derimės naujomis sąlygomis ir turime siekti kuo greičiau susitarti. Mes puikiai suprantame, kad Airija yra pakankamai užsispyrusi tauta ir aš esu įsitikinusi, kad jums pavyks įtikinti ir tarybą apsispręsti dėl likusių 30 procentų. Mes parlamente taip pat turėjome suderinti skirtingas nuomonės, žinoma, galų gale ne visi bus patenkinti iki galo, tačiau kaip ten bebūtų, mums pavyko iš esmės susitarti ir tikiuosi, kad mes suformuluosime visiems priimtiną darybinį mandatą dialogų, trilogui ir aš tikiuosi, kad trilogė dėrybos vyks sėkmingai ir mums visiems pavyks susitarti. Grazie Brita. E žaliųjų vardu Martin Oslink. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs žaliųjų frakcijos vardu. Visi puikiai suprantame, kad Jūsų uh, darbo tvarkė labai ambicinga, reikės įdėti labai daug pastangų, nors žinoma dėrybinių e, susitikimų negalėsime numatyti tiek, kiek būtų reikalinga, todėl reikės lankščios pozicijos visiems, galvojant apie dėrybas trilogę. Taigi artimiausiais mėnesiais teks iš pėties padirbėti, viskas priklausys nuo uh, kitos savaitės vadovų tarybos sprendimo dėl daugiametinės finansinės programos, kadangi šitas sprendimas turės tiesioginio poveikio mūsų apsisprendimui. Jeigu bus nuspręsta karpyti išlaidas, tai tada, ko gero, reikėtų galvoti, kad tie karpimai nepaliestų taip skaudžiai e, pirmo, pirmojo ramščio. O antrojo ramščio finansavimas labai svarbus visoms valstybėms narėms, taigi reikia siekti suderinto, subalansuoto sprendimo. ES tarybos pirmininkas labai aiškiai suformulavo savo griežtą nuostatą ir žinoma mes neturėtume suprasti, kad Van Rampoj neturėtų tiesiogiai kištis į Žemės ūkio tarybos konkrečius reikalus, reikalai, kuriuos reikia derinti su parlamentu. Yra išlikę kai kurių neišspręstų klausimų ir kol kas negalime galutinai suformuluoti parlamento pozicijos, kadangi galutinio balsavimo nevyko, tačiau dėrybų metu buvo kalbama apie tai, kad reikėtų atsisakyti tų istorinių išmokų dėl kurių kai kurios valstybės galėtų būti nustumtos į šalį, bet to Vokietija vadovavosi taip vadinamu regioniniu modeliu, kuris leistų visoms valstybėms konkurencinėje kovoje turėti vienodas galimybės. Taigi mes turėtume e, turėti daugiau ambicijų, galvodami apie tiesioginės išmokas ES ūkininkams. Kita vertus, mes neteksime tų naujųjų valstybių pasitikėjimo, kurios mano, kad tas išmokų sulyginimas turėtų vykti sparčiau. Be to, visuomenė, galvodama apie reformas, mano, kad reikia atsižvelgti ir į aplinkos apsaugą, klimato kaitą ir kitus dalykus. Taip pat mes pasisakome už ekologiškesnį ūkininkavimą. Tačiau kitas klausimas, ar tai turėtų vykti savanoriškai, perdodant kompetenciją valstybėms narėms, tačiau mano manimu reikėtų numatyti ir griežtesnės nuostatas, kurios leistų uh, E, mokėti išmokas siejamas su e, ūkininkavimo ekologizavimu. Aš manyčiau, kad šioje srityje reikėtų taip pat įdėti daugiau pastangų, nors mūsų nuostatos neįsitvirtino darybinėje parlamento pozicijoje, kaip ten bebūtų, mes manome, kad visuomenė laukia ir tikisi, kad e, ūkininkavimas būtų ir tvarus, ir ekologiškesnis. Aš manau, kad reikėtų atsižvelgti tą parlamento siūlymą. Nomė dėl grupo ECE. E. Kolega Nikolson, dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ministrą ir tarybos pirmininką atvykusiu į posėdį. Linkiu sėkmės likusius penkis darbo mėnesius, nes vienas vieno jau praėjo ir be abejo tas likęs laikas bus labai intensyvus apskritai. Ir Tikiuosi, kad pavyks tinkamai pasitikti tuos laukiančius iššūkius. Jūs kalbėjote apie pasirengimą ieškoti kompromisu. Man atrodo, tas darbas paieškos kompromisu jau vyksta. Mes jau radome tų kompromisų ne kartą ir ne du. Ir mes tikrai esam pažengę šią kryptim. Aš norėjau paklausti iš tai ko. Ar manote, kad taryba yra pasirengusi atlikti darbą? nes galiausiai e, man pasirodė, kad to pasirengimo kompromisams trūksta, trūksta žinių taryboje apie tai, kaip veikia Europos parlamentas. E, man atrodo, jums teks tas didžiulis darbas išaiškinti taryboje, kas, kas kaip veikia. Mes, ne, mes esame parlamentas ir neprivalome tik klausytis, kas mums yra sakoma, kaip kokie žemesni rūmai. Ne, mes tiesiog turime turėti teisę pareikšti savo nuomonę ir įtakoti būsimą bendrą žemės ūkio politiką. Na ir galiausiai norėčiau paklausti dėl maisto saugos. Maisto sauga yra tas dalykas, dėl kurio buvo keliamas klausimas prieš trejus metus, jaučiamas poreikis maisto saugai. Ar galėtumėt pasakyti, ar bus galima užtikrinti tų pateiktų siūlymų dėka didesnį maisto saugumą, aš kol kas nematau tokių pastangų, nes kiekvienas ūkininkas Europoje prašo mažiau biuro, biurokratijos, mažiau suvaržymų, komisijos siūlymai. E, kol kas atspindi tiek kitokią situaciją, bent 50 procentų išauks administracinės išlaidos. Uh, Aš manau, kad tuo nesibaigs, bus ir kitose srityse išlaidų padidėjimo. Aš norėčiau iš tikrųjų sužinoti daugiau apie tai, nes mes iš pat pradžių sakėme, kad turime susitarti dėl pirmojo ramščio ir žalinimo politikos tam, kad išgelbėtume biudžetą. Dabar mes turime ir pirmąjį ramstį, ir uh, žalinimo priemonės, ir uh, E, matome, kad finansavimas politikai yra mažinimas. Kaip išspręsti šį nesutapimą? Kas, ar, ar ta žalim politika bus numatyta pirmajame ramstie ar ne? Ar tai turėtų būti antrajame ramstie, kaip dažnai buvo manyta iki šiol? Aš manau, kad tai yra tos rytis, kur ir jūs, ir mes turime gerai pagalvoti. E, turime sudaryti tokias sąlygas, kad ūkininkai galėtų dirbti ES. Mes dažnai bandome vieną dalyką vienodai pritaikyti visiems šiaurėje, pietums, rytams ir vakarams, visai ES. Tačiau dėja ši sistema neveikia. Mums reikia turėti galimybę taikyti daugiau lankstumo, kad galėtume priversti tą pačių sukurtą sistemą veikti. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mano frakcija bent jau darys viską, kad iki metų, iki, iki savo pirmininkavimo pabaigos, dar iki metų vidurio, kad atsirastų reikiami susitarimai. Tačiau mes nebandysime dirbtinai kažko stumti į priekį, ypač stumti į priekį tokių priemonių, kurios nebus tinkamos vietose konkrečiose, kurios ūkininkams bus nenaudingos. Mes pasisakome už tokius sprendimus, kurie veiktų praktikoje ir uh, E, svarbu, kad žinotų e, tie, kurie turi administruotas programas, kaip tą daryti. Svarbu, kad visi lygiai veiktų tinkamai ir suderintai. Ačiū. Grazie, Jim. Dėkuoju, Džimai. Dabar e, kolega Elmer, if FND. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, ponas Egnių turi klausimą, kur manęs paprašymus pateikti. Na, aš gal ne, nebūsiu toks puikiai pasirengęs kaip mano kolega, bet pabandysiu. Šešis mėnesius turite, kad, galėtume, kad galėtumėte pagerinti tuos BŽUP reformos siūlymus, kurie buvo neipatingai gerai pažengti, parengti. Kur buvo pažad, pažad, kur tas pažadės biurokratijos mažinimas, kur uh, E, ekologijos plėtojimas, kur geresnės žemių valdysena, kur mokesčių mokėtų pinigų taupimas, kur supaprastinimo priemonės, kur didesnio skaidrumo priemonės. Mes čia juk nekalbam apie reformą, nes visa, kas yra pasiūlyta, yra praktiškai tas pats, tik blogesnė versija. E, svarbu būtų, kad nebūtų galima e, buvo kalbama tiksliau apie protekcionistinių priemonių įdėgymą ir tos priemonės išliko iki šiol. Vartotojai moka du kart brangiau už cukrų, negu turėtų mokėti. Ir jungtinėje karalystėje tiesiog žmonės yra pasimetę. Ponas Egnijų kalbėjo apie. Kalbėjo apie uh, šią reformą jau anksčiau. Jis pateikė klausimus lapkričio mėnesį, bet juos nebuvo atsakyta. Mums pateiktas siūlymas kol kas dėja nieko naujo nežada. Tie, ten vėlgi e, numatytos tokios priemonės, kurios bus protekcionistinės, kurios kraipys rinką ir taip toliau ir panašiai. Nuo tų priemonių dešimtmetį kenčia Junktinė karalystė. Tad e, norėčiau, kad jūsų dėka, ponė ministrė, ta reforma būtų labiau atsvindinti logiką ir sveiką protą. Nes e, E, ūkininkai neturi patirti sunkumų dėl kažkokių nieko nepagristų žalinimo priemonių ar dar panašių siūlymų. Svarbu, kad e, neprarastų darbo vietų cukraus perdirbimo įmonėse žmonės, kurie dabar ten dirba dėl jūsų priimtų naujų priemonių. Tikiuosi jūsų atsakymą. Ačiū. Molto bene, grazie. Puiku, Koordinatoriai baigė pasisakymus, tuomet suteiksiu žodį Simonui, kad galėtų reaguoti į klausimus, o po to galės klausimus pateikti pranešėjai, šešėliniai pranešėjai ir visi kiti kolegos. Simonai, žodis tau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už aiškius atsakymus ir iš tikrųjų reikia atsakyti ne tik tai į malonius klausimus. Aš pritariu, kad diskusijos kitą savaitę dėl daugiametinės finansinės programos parodys, kuria kryptimi judėsime toliau. Mes dabar baigiame savo pozicijas formuluoti ir pažiūrėsime, kaip bendram kontekste, finansinės programos kontekste atrodys bendroji žemės ūkio politika. Iš ministrų tarybos požiūrio norėčiau pasakyti, kad mes sieksime, kad e, žemės ūkio ministrai parengtų prielaidas, kad būtų parengtas žemės ūkio finansavimas tinkamai, žinoma, bendradarbiaujant su jumis, kadangi uh, vadovausimės bendro sprendimo priimimo, e, priimimo procedūrą. Kitą savaitę ES e, vadovų tarybos pirmininkas pateiks savo pasiūlymus dėl finansavimo, ypač dėl finansavimo konvergencijos e, šalims. Tačiau visi sprendimai bus derinami su jumis. Ir po to Komisija, žinoma, pateiks savo pasiūlymus dėl pereinamojų e, nuostatų po 2013 metų, tad kadangi negali būti jokios spragos po politinio sprendimo dėl bendrosios žemės ūkio finansavimo ir tarp finansavimo, kuris turi tekti valstybėms narėms pagal naująją e, politiką. E, kad ir kaip bekeistume politiką, mes turėtume numatyti valstybėms laiko ir galimybių prisitaikyti prie pokyčių, kad būtų įsteigtos mokėjimo agentūros, kad jos galėtų pakeisti savo procedūras, kad ūkininkai aiškiai suprastų, kokia nauja tvarka įsigalios ir kad valstybės galėtų taikyti naujas nuostatas. Netgi jeigu mes politinėme lygmenė sustarsime birželio mėnesį iki metų pabaigos turėsime priimti tinkamus teisės aktus, kurie leistų įgyventi naują pro, programą ir po to e, reikės numatyti pernamąjį laikotarpį 14 metams, kad išmokos būtų mokamos jau 15 metų nuo sausio pradžios. Aš, e, Luis kalbėjo apie tai, kad jisai pasitikė manimi, kad aš, aš džiaugiuosi tai girdėdamas, kadangi iš tikrai, tikro esu labai rimtai nusiteikęs. Džimas kalbėjo apie nusivylimą. Aš taip pat e, tris mėnesius dirbau parlamente ir aš puikiai suprantu jūsų nusivylimą, kadangi šitas sprendimų, bendro sprendimo prieimimo procesas yra iš tikro plataus masto ir todėl labai svarbu užtikrinti sėkmę. Žinoma, yra dar ir sudėtingų klausimų, kurie neišspręsti, kol kas aš negaliu pateikti savo konkretaus atsakymų į juos, kadangi parlamentas taip pat nesuformulavo savo galutinės pozicijos. Jums buvo sunku suformuluoti savo nuostatas, lygiai taip pat man bus sunku siekti sutarimo taryboje. Pirmininkaujanti valstybė, žinoma, deda daug pastangų, kad būtų suderintos nuostatos tarybos vardu, Tačiau galvodami apie susitarimo būtinybę dėl daugiametės finansinės programos, turėtume turėti vilties, kad mums pavyks galutinai susitarti. Yra daug svarbių klausimų susijusių su uh, žalinimu, taip pat uh, susijusių su uh, jaunais ūkininkais, su maksimaliomis išmokų ribomis arba sumomis, taip pat reikės atsižvelgti į rinkos mm, paklausą, reikės atsižvelgti į tas valstybės, kurios norėtų, kad būtų suteikta daugiau galimybių veikti laisvai rinkai, o ir tarptų valstybių, kurios norėtų labiau koordinuoti kainas, taikyti griežtesnės priemonės Visada bus tam tikrų nesutarimų ir parlamente, ir taryboje šiais klausimais. Ir kai mes pradėsime trilogą su komisija, su kitomis dviem institucijomis, turėsime surasti pragmatinių atsakymų į šiuos klausimus. Taigi nuomonių skirtumas yra ir liks Aš tik norėjau pasakyti, kad tai yra savami suprantamas dalykas. Martinas abejojo dėl žalinimo. Labai sudėtinga man kalbėti šią temą, nelabai žinau, kaip tai atrodys, nežinant tarybos galutinio mandato dėl finansavimo. Jūs, žinoma, tikitės iš manęs darybinio mandato, kad aš galėčiau pateikti aiškius mm, reikalavimus dėl žemės ūkio ekologizavimo, dėl žalinimo. Žinoma, aš suprantu tuos įgaliojimus. Audito rūmai paskaičiavo, kad dėl to galbūt 15 procentų padidės žemės ūkio išlaidos. Ir žinoma, galiu iš anksto pasakyti, kad tai nebus priimtina nei tarybai, nei parlamentui ir būtent dėl tos priežasties jūs turėjote aptarinėti tūkstančius pakeitimų siūlymų dėl to pasiūlymo, kurį pateikė komisija. Iš tikrųjų, jūs reikalaujate supaprastinimo ir todėl aš turiu atkreipti dėmesį į tai trilogo metu. Jūs parlamentas norite būti viena iš pagrindinių institucijų sprendimų primo procese. Tai reiškia, lygiai taip pat jūs turite imtis atsakomybės galvodami apie bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimą. Taigi mes visi kartu turime ieškoti atsakymų, o aš surinkęs visas nuomonės pabandysiu suformuluoti bendrą vardiklį tarybos vardu tą patį turite daryti ir jūs ir tuomet jau mūsų abiejų dviejų institucijų pastangomis galime siekti abiems priimtino kompromiso. Kai mes stengiamės taryboje suformuoluoti kompromisą, jūs turite prisiminti, kaip tai buvo daroma ir parlamente. Taigi aš puikiai suprantu ir galiu pasakyti, kad jūsų kompromiso siekis yra labai svarbus. Manau, kad tas pats pasakytina ir apie tarybą. Jeigu to nebūtų, tai būtų labai sunku priimti bendrą sprendimą. Džimas kalbėjo apie maisto saugą. Aš pats noriu pasakyti, kad šiam klausimui svarbu teikiu ypatingai svarbu dėmesį taryboje mes atsižvelgėme į šį klausimą, kadangi manome, kad bendroje žemės ūkio politikos įgyvendinimo kontekste turime gaminti saugų maistą, atsižvelgti į aplinkosauginius reikalavimus, tačiau kita vertus mums reikia pagaminti daugiau maisto produktų. 2000 50 metais pasaulyje reikės 40 procentų, 45 procentų daugiau maisto negu pagaminama daugiau. Taigi 2050 metais bus išaugęs gyventojų skaičius, bus mm, pasaulis tapęs dar labiau globalus ir todėl maisto produktų reikės daugiau ir šiame kontekste ES turės vaidinti dar didesnį vaidmenį. Žinoma, E, galima kalbėti apie žemės ūkio gamybos intensyvinimą, tačiau kita vertus, kaip užtikrinti, kad ta gamyba būtų tvari ir kad būtų atsižvelgiama į visus susijimo aspektus ir kaip atsižvelgiant į visus iššūkius, tačiau kaip ten bebūtų, mums reikėtų išspręsti uh, problemą, kad maisto produktų būtų pagaminama daugiau ir todėl tas žalinimas yra svarbus aspektas, svarbu, kad tai būtų daroma e, paprastai, skaidrai, tačiau kad dėl to nesumenkėtų bendros žemės ūkio politikos pagrindai. Taigi mes turime sugebėti konkuruoti su kitais e, gamintojais pasaulio mastu, tačiau lygiai taip pat reikia užtikrinti pakankamą gamybos tvarumą. Tai yra didžiausias iššūkis, kurį reikia įgyvendinti ir todėl mes turime atsižvelgti ir pirmąjį ramstį, ir antrajame ramstį, ramstį numatyti tam tikras prioritetinės paramos sritis valstybėms narėms, siejant tas išmokas su inovacija, su žalinimu, su e, atsižvelgimu į aplinkosaugos reikalavimus ir klimato pokyčius. Taigi labai svarbu, kad lėšos būtų e, išleidžiamos vis daugiau pagal antrąjį ramstį, tačiau siejant tas išlaidas su atitinkamais reikalavimais. Dabar kol kas visų atsakymų taryboje neradome, tačiau ieškome. Ir galiausiai Kas... Um, the, the, the... Roger komentaras. Jūs, žinoma, kaip ir aš, puikiai suprantate, kad reikia vadovautis ES gyventojų nuomonė. O ta nuomonė reiškia, kad reikia apgin, saugoti gamtą, puoselėti mūsų bendrijas ir todėl mūsų žemės ūkio politika yra bendros politikos sudėtinė dalis. Labai svarbu ir toliau tęsti šią politiką, reikia gerinti ją, supaprastinti ir užtikrinti, kad ES ir toliau liktų konkurencinga, kadangi cukraus rinka pasaulio mastu Mm, funkcionuoja ir mums reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp mūsų puoselėjimos cukraus pramonės ir užtikrinti galimybę konkuruoti tarptautiniu mastu. Nenorėčiau kalbėti išsameu, išsakyti savo asmenės nuomonės dėl cukraus režimo. Žinoma, aš turiu tam tikrų samprotavimus savo ruoštų, tačiau norėčiau nuo jūsų sulaikyti šiuo metu. Ir žinoma, negalėčiau pažadėti daugiau, negu iš tikrųjų yra mano išgalėse. Tiek e, į jūsų pirmo raundo klausimus. Modo. Dėkuoju Simonai, dėkuoju taip pat ir už e, tavo argumentus. Aš atsiprašau, kolegai Rubiksui nesuteikiau e, žodžio, jis yra koordinatorius, todėl dabar iš karto su, suteikiu žodį ponui Rubiks, komunisto frakcijos vardu. Dėkoju. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie regisi suprato, ką jūs bandėte pasakyti, ponė ministrė, nes kai jūs įėjote į salę, jūsų žodžiai e, leido suprasti, kad daug kas bus nuveikta. Tai mes manome, kad daug kas priklausys nuo pirmininkaujančios Airijos. Šis laikotarpis bus iš tikrųjų reikšmingas ES. Tai bus savotiška finišo tiesioji bendrajai žemės ūkio politikai. Tai yra neblogas dalykas. Nes, e, jeigu teisingai suprantu, Airijos vadovaujantis asmenys ir tikiuosi visi kiti esantis čia taip pat, žodžiu, Airijos vadovams E, sunkiu metu pavyko įsiklausyti į tai, ką mano šalies žmonės ir veikti taip, kad žmonės būtų patenkinti tuo, ką daro e, jų šalies valdžia. Na, ES pergyvena irgi, nes nelengviausius laikus. Mes esame irgi savo šalių atstovai. Ir mes tikimės, kad bendradarbiavimas su jumis leis jums veikti remiant tuos kompromisus, kurių mums pavyko jau pasiekti. Dviejus metus dirbame prie bendrosios žemės ūkio politikos. Matėme dešimtis manifestacijų, protestų. Girdėjome žmonių dainas priešais Europos parlamentą ir čia ir Strasbūre. Taip pat sulaukėme pieno atakų, kai buvo apipiltas Europos parlamentas. Tad e, žmonės turi ką pasakyti ir jie tai reiškia visomis priemonėmis. Mano frakcijos atstovai, GUE atstovai, turi aiškę nuomonę, aš kalbu taip pat kaip ir Latvijos atstovas. E, kolegos irgi kalbėjo apie tiesioginės išmokas, tai, kas vyksta šis ir dabar, yra neprimtina. Europos Sąjunga sakosi esanti teisinga. Mano rinkėjai Ūkininkai nuolatos prašo daryti viską, kad būtų pertvarkytos tiesioginės išmokos, kad būtų sulygintos su kitų šalių, laukti 2019 metų ir džiaugtis tuo, kad mums pavyks pasiekti 80 procentų tuomet ES vidurkio, nėra tas dalykas, kuris tenkintų mūsų ūkininkus. Jie netą mūsų išrinko, kad galėtume čia ir sustoti. Uh, Ir aš tikiuosi, kad jų balsas bus išgirstas. Ūkininkai kovoja ir toliau dėl tiesioginių išmokų sulyginimo. Artimiausiomis dienomis bus dar viena manifestacija, bus užkurta 400 laužų prie Vija Baltika kelio. Ūkininkai ketina juos užkurti, tuo būdu parodydami savo viltį, viltį, kad parlamentas juos išgirs. jūs būsite tas asmo, kuris taip pat turės e, paliesti ir socialinius klausimus žemės ūkio srity. Jų yra daug, tikiuosi, kad jūs teisingai juos suprasite ir spręsite. Ačiū. Grazie, Rubik. Dėkuoju, kolega Rubiks. O dabar pradedame klausimų e, raundą. Klausimus pateiks e, pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Mišel Danta visų pirma. ponė ministrė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už ryštą ir už siekį per likusius penkis mėnesius pasiekti rezultatą, kuris būtų primtinas visoms pusėms. Mūsų sąjungos kredo yra susijungę įvairovėje, vieningai įvairovėje. Turint omenyje tai, kas vyko praeitą savaitę ir šio kredo gyvendimą, tai e, galime pasakyti, jog visi mes turime tam tikrų tikslų, tam tikrų įsipareigojimų savo rinkėjams. Aišku, visi šitie dalykai gali būti labai skirtingi. Tačiau, nepaisant to, kaip kad sakė Luis Kapulas, mūsų kompromisiniai pasiūlymai buvo priimti labai didelė balsų dauguma. Ir galbūt kai kam parlamento pozicija nepatinka, galbūt pirmą kartą tiesioginė demokratija pradeda reikštis žemės ūkio sektoriuje. Ir mes turime išklausyti e, žmonių dirbančių sektoriuje balsą, nes kartais jis yra pamirštamas, kartais jie yra per daug nutolę e, nuo mūsų, tie žmonės, kurie ten dirba. Tad darybos dabar baigėsi tokiu metu, kuris yra labai panašus kaip ir gyventinant e, BŽUP reformą, kuomet e, BŽUP buvo sukurta prieš 50 metų, tuomet šešios valstybės narės buvo ir iš principo tos valstybės labai priklausė nuo e, importo maisto produktų. Tuo metu mes e, e, užsitikrindome tik tai 80 procentų mūsų poreikių su savo žemės ūkiu. Tačiau dabar met, situacija yra visiškai kitokia ir mes turim galvoti ne tik apie save, bet ir apie mūsų planetą. Vartotojai laukia iš BŽUP tikisi e, tam tikrų dalykų, tikisi stabilumo, tikisi apsaugos priemonių, kokybės užtikrinimo, nori, kad žemės ūkio sektorius funkcionuotų gerai, kad gerai funkcionuotų ir perdirbimo sektorius. Tad e, turime grįžti prie to kredo, turime grįžti prie Europos 2020 tikslų, prie stabilumo, e, ekonomikos augimo, prie svarbiausių jūsų pirmininkavimui dalykų. dalykų. Ir aš manau, kad turime užtikrinti visų pirma užimtumą ir augimą ir užtikrinti didesnį mūsų matomumą. Aš galiu pasakyti, jog mes esame pasiryžę dirbti kartu su jumis ir siekti tinkamų kompromisų Jūs e, žinote, kokia yra mūsų pozicija, žinote, kokius pranešimus mes e, rengiame, esame pasirengę dalyvauti diskusijose ir dėrybose, kuomet bus patvirtinti dėrybų įgaliojimai, tačiau aš galiu Jūs patikinti, jog tikrai mes esame pasirengę siekti susitarimą per e, ateinantį pusmetį. Dėkuoju, Mišel. Dabar kitiems pranešėjams įrašė. comisión y el debate tan interesante que. Dėkuoju, ponia pirmininkė, dėkuoju, kad lankotės pas mus, dėkuoju taip pat už labai įdomią diskusiją. Ta diskusija vyksta tikrai labai tinkamu metu, todėl kad dabar turime e, atlikti tam tikrus teisėkuros darbus, e, galvodami apie BŽUP reformos kontekstą. Jūs e, žinote, ko yra tikimasi iš Airijos kaip pirmininkaujančios valstybės, ko tikimasi iš parlamento, tikimasi, kad žemės ūkio e, politikos reforma bus e, užbaigta ir mes e, turime užtikrinti tinkamą koordinavimą, kad tas bendradarbiavimas vyktų sėkmingai. Žinoma, mes suprantame, kad taryboje iškyla tam tikrų sunkumų ir kad dėl kai kurių techninių aspektų dar nėra e, susitarta, tačiau Manome, jog e, iš ankstinis darbas mūsų komitete atliekamas rodo, jog vis dėlto turim pakankamai bendradarbiavimo potencialo ir galime pasiekti tų susitarimų. Mūsų kolegos, kurie yra įvairių frakcijų nariai, įvairių politinių pažiūrų, e, politikai vis dėlto susitarė, jiems pavyksta susitarti svarbiais klausimais. Turime galvoti visų pirma apie dabar susidariusią sektoriaus padėtį ir turime galvoti apie žemės ūkio e, įvairovės dimenciją ES. Žinome, kokie buvo agrikomitete balsavimo rezultatai, tad turime atsižvelgti į tą įvairovę, turime atsižvelgti į poreikius ir į lankstumo būtinybę, kuomet galvojam apie įvairias priemonės, pavyzdžiui, žalinimą ar konvergenciją. Mano valstybė šitie aspektai yra esminės svarbos. Ir aš manau, jog mūsų nuveiktas darbas parlamente šiais aspektais iš tikrųjų yra tinkamas. Jūs sakėte, jog yra optimistiškai žiūrima į būsimą į valstybių vadovų e, susitikimą. Tačiau e, susitarimas, jeigu jis bus pasiektas, turi būti geras, tinkamas susitarimas. BŽUP kontekste turime vengti visų papildomų apkarpimų, tokių, kokie vyko pastaraisiais e, metais. Aš manau, kad turi, turime nebesutikti su kitais biudžeto mažinimais. Yra taip pat ir tam tikrų priemonių ir pasiūlymų, kurie nesusiję su didelėmis e, sąnaudomis. Tuo tarpu yra naudingi ir manau, kad e, turime eiti šituo keliu, turime tokias priemonės įgyvendinti siekdami standartų suvienodinimo ir manau, kad pirmininkaujantį Airiją e, eis šituo keliu ir atsižvelgs į mūsų pasiūlymus ir pakeitimus ir kad bus tuo būdu siekiamas susitarimas taryboje. Turiu taip pat jums e, klausimą, galbūt ne tiek e, klausimą kaip tarybos atstovai, bet kaip airijos ministrui prieš keletą savaičių mus pasiekė informacija apie kai kurios e, ispaniškos hamburgerius, kuriuose buvo arklienos e, likučių. Jeigu aš teisingai supratau, airijos institucijos prieš keletą dienų pripažino, jog tų produktų kilmė, bu, kilmės šalis buvo ne Ispanija, bet, e, bet kita valstybė. E, Tad e, tas e, kilmės patikslinimas galbūt e, buvo susijęs su įrodymais, jog būtent ne iš Ispanijos atėjo tie produktai iš tikrųjų. Ir ne pirmą kartą iškyla tokių problemų ir ne pirmą kartą yra kaltinama Ispanija, tai blogina Ispanijos įvaizdį ir taip pat daro žalą mūsų e, gamintojams. E, atsiprašau, kad mano klausimas galbūt nėra labai malonus, tačiau man jis yra svarbus. Dėkoju ir aš dabar žodis Maginės ir paskui Kosinger. Marijot, žodis tau, tu esi šešėlinė pranešėja. Dėkoju. Išklausiau kolegos paskutinių pasisakymų, norėčiau pasakyti pastabą ir puoliu Dantam pateikti komentarą. Jis sakė, mums reikia veikiančios tinkamai maisto grandinės. Tai reikalinga ir vartotojams, ir gamintojams. Ir ne tik dėl kainų, bet būtina užtikrinti tinkamą kokybę, siekiant užtikrinti tinkamą žvėjimą etiketėmis ir siekiant užtikrinti kontrolę visos maisto grandinės e, etapuose. Mums būtina pabrėžti, kad e, yra dalykų, dėl kurių teikia diskutuoti detaliau. Na, puiku, kad atvykote vėl į Europos parlamentą. Aš tikiuosi, kad artimiausius metus paremsite e, mūsų siūlymus. Na, procesas yra iš tikrųjų ilgas, tačiau nieko nepadaromo čia nėra. Tad nustokime kalbėti, pradėkime ieškoti sutarimo dėl keletų svarbiausių principų. Jūs labai uh, aktyviai e, kalbėjote apie maisto saugumą, kalbėjote apie tuos didžiulius iššūkius, kaip gaminti maistą tvariai, kaip jo pagaminti tuo pat metu daugiau. Mano klausimas būtų toks, ar jūs manote, kad tos reformos padeda mums priimti tuos iššūkius ir tinkamai juos spręsti? O gal. Ar, ar jūs manote, kad tai yra iš tikrųjų bandymas sukurti nuseklesnę ir labiau visą apšimančią žemės ūkio produktų gaminimo sistemą? E, kaip jums atrodo to pasiekti? Ir be abejo, kad dėl biudžeto, aš manau, kad parlamentas iki šiol yra parodęs nemažai lankstumo. Ir net jeigu su kolegomis ne visi vienodai žiūrime šio klausimo sprendimą, mes remiame biudžetą, mes džiaugiamės tuo, kad turime ir neformalių kontaktų. E, net kol nėra suteiktas darybinis mandatas visiems, kas jį turėtų turėti. Tiesiog be abejo svarbu yra atsižvelgti laiką turimą ir dirbti kuo aktyviau Ir dabar iš tikrųjų mes pergyvename tokią kritinę fazę. Aš norėčiau pasakyti dar kartą užbaigdama, kad nieko nepadaromo čia nėra, nors darbo daug. Mes žinome, dėl ko nesutarėme, žinome, kas neįspręsta. Dirbkim prie tų techninių aspektų. Bet kai reikia politinių sprendimų, irgi pasistengime tuos sprendimus pasiekti kuo greičiau, nes kalboms skirtas metas jau yra pasibaigęs. Ačiū. E, Marija, dalora adesso Elisabeth Kostinger, relatrice Ombra per lo sviluppo rurale. E... Elisabeth Kosinger, o paskui e, kiti kolegos. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat sveikinu ministrą atvykus į mūsų posėdį, džiaugiuosi jo ryštinga e, kalba ir dėkoju už labai tikslius atsakymus į pirmosius klausimus. Anksčiau kalbėjusieji kolegos sakė, kad Airija rodo labai konkrečių ženklų, kad būtų įgyvendinta tinkamai žemės ūkio reforma, tačiau visi puikiai suprantame, kad taip nebus lengva, nes komisija, kad tik pateikė informaciją, kad reformų įgyvenimas valstybėse narėse konkrečiai prasidės ne anksčiau kaip 15 metų sausio pirmąją dieną. Aš norėčiau pasiteirauti dėl kaimiškų regionų plėtros, kadangi atidėjus išmokų terminus galėtų iškilti problemų kaimiškiesiems regionams. Be to reikia turėti omenyje, kad valstybės narės turėtų pateikti savo programas e, ES institucijoms, e, komisijai, tačiau kita vertus visiškai neaišku, kaip bus finansuojamos priemonės pagal pirmąjį ramstį susijusios su ūkininkavimo ekologizavimu. Kita vertus, kai kurios valstybės įdėgė pakankamai daug priemonių, ekologizavimo priemonių žemės ūkio srityje, tačiau labai svarbu, kad tos valstybės nebūtų statų, stabdomos, kad joms nereikėtų grįžti atgal. Taigi man būtų įdomu sužinoti, kokia jūsų nuostata šiuo klausimu. O dabar, kalbant apie biudžetą, turėtume prisiminti, kad lapkričio mėnesį vykusius ministrų debatus dėl finansavimo labai atidžiai stebėjome ir mums kyla abejonių dėl siūlymų dėl žemės ūkio biudžeto. Mūsų manimų kaimiškieji regionai patirs didžiulę tų apkarpimų žalą Bet kaip ten bebūtų, aš manyčiau, kad kaimo plėtroje reikėtų išvelgti žemės ūkio tolesnės plėtros perspektyvas. Tačiau kita vertus yra didžiulių skirtumų, skirtumų kaip kaimo regionai apskritai yra naudojami žemės ūkio ir ne žemės ūkio veiklai. Aš manyčiau, kad kaimo plėtros srityje yra būtina atlikti pakankamai daug darbų, reikia keisti infrastruktūrą ir reikia priimti tokius sprendimus, kurie suteiktų geras tolesnio vystimosi perspektyvas kaimiškoskiems regionams. Taigi aš manyčiau, kad reikia pasistengti, jog ir šioje srityje būtų susitarta, bet to reikėtų nustoti kalbėti ir pradėti dirbti siekiant e, įgyvendinti galimą B planą. Jeigu, pavyzdžiui, e, vasario mėnesį nepavyks susitarti dėl biudžeto, tai tuo met reikėtų pagalvoti, kas bus tada, kad nebūtumėm tiesiog prieš pasakyti, pasakyti prieš faktą. Dėkuoju Elizabet, dabar Višakovski, vicepirmininkas, o paskui Smith. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Galėčiau pratesti tai, ką kalbėjo ponas Rubik. Aš pritariu jo nuomonė dėl tiesioginių išmokų. Norėčiau tik pridurti, kad ta akivaizdinė lygybė susijusių su tiesioginėmis išmokomis tarp valstybių narių labai uh, liūdina naujasias valstybės narės ir ne tik jas. Žvelgiant iš uh, Lisabonų starties 18 straipsnio perspektyvos uh, ir 40 straipsnį antrąją dalį tos pačios starties, galėtume pasakyti, kad e, yra įtvirtinama diskriminacija tokių nuostatų dėl išmokų taikymo būdu. Ta neligybė e, tęsiasi per nelik ilgai, ta situacija tęsiasi. Per nelik ilgai mums tai yra neprimtina. Nes čia mes kalbame tikrai ne tik apie neligybę, bet ir apie nelegalų dalyką. Nes ES sutarties požiūrį tai yra absoliučiai nelegalų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar kolega Šmit, o paskui. E... Grįžime prie atsakymo. Uh, Simonai, aš sveikinu Jūs asmeniškai ir džiaugiuosi uh, Airijos pirmininkavimu, kadangi Airija iš tikrųjų yra pakankamai e, griežta ir tikiuosi bus atspari dėrybininkė. Aš norėčiau paminėti kai kurios dalykus, kurių nepaminėjo kolegos. Kol kas mes kalbėjome apie 50 procentų per daug pagaminamų maisto produktų, o neturime kalbėti apie maisto trūkumą. Mes priimame daugybę e, teisės aktų, tačiau piliečiai norėtų, kad jie būtų įgyvendinami. Pavyzdžiui, e, vištų, dedeklių, baterijų reglamentas yra negyvendinamas bent jau dešimtyje valstybių ir man atrodo, kad reikėtų atkreipti dėmesį į ne, neįgyvendinamus teisės aktus. Taip pat dėl avininkystės įtraukimo į tarpusavio susijimo sistemą Tai labai svarbu mūsų šaliai ir aš norėčiau žinoti, kokių priežasčių buvo atsisakyta įtraukti į bendrą finansavimo sistemą avininkystę. Taip pat e, Haršmit dėl tų e, hamburgerių mėsos, kuri buvo aptikta kai kuriuose valstybėse, e, Airijos maisto priežiūros tarnyba taip pat uh, konstatavo, kad e, hamburgeriuose mėsainiuose dažnai 25 procentai mėsos yra arkliena iš kitų valstybių. Pavyzdžiui, iš Lenkijos, Italijos ar kitų valstybių. Taigi mums reikėtų sukurti tarpusavyje susijęta maisto grandinę visos ES mastu. Ir žinoma, Komisija turi pripažinti, kad šioje srityje nėra pasiekta pakankamai pažangos. Aš norėčiau paklausti, ar jūs teiksite prioritetą šiam klausimui. O žinoma, dėl bendros žemės ūkio politikos reformas mes galime tik tai palinkėti jums sėkmės, nors žinoma, suprantame, kad jūs esate pakankamai ryštingai nusteikę. Dėkoju, dabar kolega Dots, paskui kolega Harkin. Atsiprašau, ponė pirminkė. Šiek tiek išsiblaškiau, sako kalbėtoja. Pone ministrė, džiugu Jūs matyti komiteto posėdėje, linkime sėkmės Jums darbe, nes darbo turite daug, Jums tenka didžiulė atsakomybė, ne tik dėl bendro žemės ūkio politikos, bet ir dėl žuvininkystės politikos. Tai yra du labai svarbus darbo barai ir labai svarbu čia pasiekti pažangos iki birželio mėnesio. Iššūkių laukia daug, teks spręsti juos ir visa tai yra susijęs su diskusijomis dėl biudžeto, bet e, iš komitetų narių pasakymo Taip pat turite suprasti, kad labai svarbu įvertinti valstybių narių lūkesčius, senų ir naujų valstybių narių e, įgūdžius, rytus ir vakarus, šiaurės ir pietus, visus tos pagėdavimus taip pat svarbu kartu suderinti. Ir paskui reikėtų spręsti, ko, kaip ta bendra žemės ūkio politika turėtų būti ap, atrodyti. Ir aš norėčiau užgirsti, kaip jūs manote, reikėtų tas kliūtis įveikti įgyvendinant naują BŽUP ir žuvinkistės politiką. Turiu klausimą dėl Šiaurės Airijai aktualaus klausimo. Tai yra regioninis lankstumas. Ar jūs manote, kad regioninio lankstumo siūlymas yra svarbus dalykas ar ne? Mes tiesiog negalime taikyti bendro žemės ūkio politikos visoms vienodos 27 valstybėms. Svarbu atsižvelgti į valstybių narių atskirų teritorijų poreikius. Ir aš manau, kad jeigu uh, nebus lankstumo, tai niekam tai nebus naudinga. Ir man labai būtų įdomu išgirti dėl lankstumo jūsų komentarius. Ir taip pat ir žalinimo politikos požiūrį lankstumas reikalingas. Ar žalinimo politika bus pirmajame ramstyje? Iš čia gali kilti tam tikrų problemų, jau kalbėjo apie tai kolegos. E, kolegos taip pat kalbėjo ir apie biurokratijos mažinimą. Ką galėtume pasakyti tuo klausimu? Ir reikėtų ko gero žalinimo politiką vertinti regioniniu požiūriu. Jeigu regioninės struktūros tą politiką gyvenintų, tai tuomet sumažėtų biurokratijos, palengvėtų našta ūkininkams. Tas klausimas yra svarbus ir jūsų, jūsų apygardos rinkėjams ir visiems. Aš nemanau, kad reikėtų taikyti visiems vienodą sistemą, nes tai nebūtų geras dalykas. Reikėtų, kad vyktų diskusijos su to susijusios taryboje. Norėčiau pasakyti, kad taryboje taip pat jau vyko diskusijos ir dėl e, paramos pieno ūkiams. Mes matome, kad ta rinka yra labai nestabili Ir ypač po 2015 metų norime, kad būtų imtasi priemonių, paramos priemonių e, pieno ūkių turėtojams, kad e, būtų galima tą nestabilumą šiek tiek sumažinti. Kai dėl žuvininkystės buvo pasakyta, kad vyks taryboje diskusija ir bus išsiaiškintos institucijos kompetencijos sritis pagal Lisabono sutartį dėl įvairių sričių. Ir Ar buvo jau diskusija šiuo klausimu, regis taip, ir man atrodo, iš tikrųjų svarbu yra mums ir čia turėti daugiau aiškumo. Aš esu kalbėjusi su komisaru Borg dėl įrangos. Dėl tam tikros įrangos. Na, situacija iš tikrųjų nėra lengva, Ir mums būtų įdomu išgirti, ar taryboje vyksta diskusijos šiuo klausimu taip pat. E, suprantame, kad darbo turime, turite daug, bet norėtume išgirti jūsų komentarus ir linkim sėkmės. Dėkoju. Kolega Harkin, o paskui Lebriu ir Jėgel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ministrė Kovnis sveikinu atvykus jūs į parlamentą. Linkiu jums didelės sėkmės. Ir, kaip jūs pats sakėte, darbo daug teks airijai pirmininkaujančiai. Be abejo, jūs kalbėjote apie tai, kad dabar mes turime progą, tarsi langą, kurį galime atverti. Tos visais klausimais jau buvo diskutuota ir jeigu tos diskusijos nebus užbaigtos, gali atsitikti taip, kad tos darybos taip ir liks neužbaigtos. Ir niekas neįsivaizduoja, kad situacija galėtų tokia ir likti neužbaigta. Tiesiog iš tikrųjų laikas nuo kalbų perėti prie veiksmų. Dabar dėl bendro sprendimo prieimimo procedūros. Mes nelaukiame atsakymų iš jūsų. Mes juk irgi turime spręsti, ir jūs, ir mes, nes, kaip sakėme, procedūra vadinasi bendro sprendimo prieimimo procedūra. E, labai trumpai. Jūs kalbėjote apie 13 svarbių dalykų. Ir galėčiau paklausti, kokios sistemos ar struktūros bus numatytos, kad tuos likusius neišspręstus klausimus būtų galima pajudinti iš mirties taško ir išspręsti. Antra, daugiametė finansinė programa. Mes be abejo sulauksime siūlymų iš prezidentų Van Rompoj ir kitų. Sulauksime taip pat ir siūlymų dėl paramos vystimusi fondui. Kaip jūs žvelgiate į vystimąsi? Jūs kalbėjote apie tai, kad tam tikrą e, apinas, kuris būtų galbūt pritaikytas kaimo, paramai kaimo plėtrai. Ką galėtumėt pasakyti apie tai? A, parlamentas yra pateikęs savo porą siūlymų. Valstybės narės turėtų, ko gero, turėti galimybę spręsti apie tai, ar 30 procentų nacionalinio voko skirti papildomoms išmokoms ūkininkams ar ne. Uh, Tačiau kita vertus sakoma, kad svarbu išvengti dvigubo finansavimo kai kurių žemės plotų ar ūkių. Ką Jūs apie tai manote? Ir dar dėl žalinimo. Parlamentas, Europos parlamentas yra susitaręs dėl pakeitimų. E, žalinimo priemonės už e, žalinimo priemonės ūkininkaus papildomas priemoka šalia tų bazinių išmokų. Ar manote, kad reikia turėti panašias priemonės dėl e, susijusios su skirtingo lygio žalinimo priemonėmis ar ne? Dėkoju. Dėkoju. Dabar kolega Levrų, o paskui Elizabeth Jėger. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, aš taip pat norėčiau padėkoti Jums ir pasveikinti Jūs, kaip ir kiti kolegos. Mes uh, labai teigiamai žiūrime jūsų atvirumą ir jūsų ryštą, nors e, e, kolegė Maginės, mūsų koordinatorė, taip pat yra tokia pat veikli ir dinamiška kaip jūs. Kalbant apie bendro sprendimo prieimimo procedūrą, tai manau, kad mes einame čia tą pačią linkmę su jumis. Kolegos jau sakė apie e, BŽUP reformos uh, svarbą. Aišku, svarbiausias dalykas užtikrinti maisto saugumą, tačiau e, taip pat suderinti ekonominius ir gamtosaugos aspektus. Aš būtent turiu omenyje, kad galima juos suderinti ir kad jie nėra prieštaraujantis absoliučiai tarpusavėje dalykai. Ir čia reikėtų galbūt rasti tam tikrą vidurio kelią, siekiant atremti tuos iššūkius, nes antraip galbūt mums nepavyks to padaryti. Jūs e, sakėte, jog pagrindinė tikra tema čia yra biudžeto tema ir grafiko tema, terminų tema. Tad norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs, ar tiksliau, kokiu matu jūs matuojate lankstumo aspektą, turint omenyje, kad jeigu ginam žemės ūkio sektorių, tai ginam visų pirma kaimo e, vietovės. Mišel Danta pabrėžė įvairovės aspektą. Aš manau, kad e, ta įvairovė būtinai turi atsispindėti ir konkrečiose vietose. Būtent to iš mūsų tikisi ir ūkininkai, nes kaimo vietovės ir pasižymita įvairovė. Tai egzistuoja jau dabar ir tai turi būti išsaugota ir ateityje, turiu galvoje net ir pačius mažiausius ūkius. Tad norėčiau jūsų nuomonę išgirsti šitais klausimais. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar Elizabet, o paskui Kirli. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę ministrė, dėkuoju Jums už Jūsų pasisakymą. Man susidarė įspūdis, kad jūs labai aiškiai suformulavote tikslus ir labai nuosekliai jų siekėte. Tvarumas ir stabilumas, augimas - tai yra pagrindiniai tikslai, kurių mes turėtume siekti. Turėdami tai į omenyje, turėtume atkreipti dėmesį ir į antrąjį ramstį ir jeigu taip padarytume, tai iš mūsų pasisakymų suprastumėte, kad visi tie dalykai yra labai svarbus mums visiems. Antrasis ramstis turėtų ir likti finansavimui kaimišk... tam kaimiškiems regionams. Kitas klausimas, kuris man svarbus, nors diskusijose jis labai uh, sudėtingai formuluojamas, uh, Žinoma, kadangi mūsų pasiūlymą pasigavo žiniasklaida ir tai, nereiškia, tai reiškia, kad tas mūsų pasiūlymas nėra toksai nereikšmingas. Aš vakar lankiausi Vokietijos pietuose, susitikau su šimtais ūkininkų ir supratau, kad ir ūkininkai gali pritarti mūsų pasiūlymams su sąlyga, kad įgyvendant juos bus mažiau biurokratijos. Taigi man susirūpinimą kelia tai, kad buvo prašoma ne tik tai ekologiškai ūkininkaujančius ūkininkus įtraukti į ekologizavimo arba žalinimo finansavimo programas, bet ir vienodai juos traktuoti. Mes išreiškime nuogastavimų dėl galimo dvigubo finansavimo. Tas dvigubas finansavimas galbūt nėra, nėra toksai blogas, kaip yra pristatoma. Labai svarbu ir uh, ekologinius ūkius ir kitus tradicinius ūkius traktuoti vienodai už papildomas žalinimo ar ekologizavimo priemonės. Ir todėl čia aš neižvelgčiau kokio nors dvigubo finansavimo, siūlyčiau atsižvelgti į tas mintis. Grazie, grazie Elisabet. Dėkuoju, Elisabet. Turime didžiuotis savo nuveiktų darbų paskui kolega Girling ir paskui e, ponas Sikeretski. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. Aš nekalbėsiu apie bendrąją žemės ūkio politiką. Iš esmės viskas buvo išsakyta, pakalbėsiu apie ką kitą, kas mano manimu kelia grėsmę grėsmę, kad bus pamirštas šitas aspektas. Tai yra komisijos e, direktorato Sanko paskelbtas komunikatas sausio 29 dieną dėl tam tikrų pesticidų draudimo. Mes jau kuris laikome, žinome, kad tie pesticidai yra tyrinėjami ir kad atsakymas dar nėra pateiktas. Tačiau kita vertus, norėčiau paklausti, ar Sanko direktoratas pateikė proporcingą, adekvatų pasiūlymą, remdamasis turimą informaciją. Yra siūloma drausti nuo sausio, nuo, nuo Liepos pirmosios dienos tam tikras pesticidų rūšis vadovaujantis mokslininkų rekomendacijomis, tačiau kita vertus tas draudimas buvo paskeltas labai greitai, pareikalavus komisijai po trijų mėnesių, tačiau kita vertus nėra jokių įrodymų, kad tie pesticidai sukelia konkrečias lygas. Nesižvelgus į visą išsame turimą informaciją buvo suformuluotas draudimas o iš esmės e, problemos kyla tada, kai yra per daug naudojamas pesticidų, ypač ruošiant sėklas, sėklų medžiagas. Taigi norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų tai griežtai reikėtų vertinti šitą klausimą, bet to rytoj įvyks šiandien. Įvyks susitikimas kuriuo bus siūloma suformuluoti įgyvendinamąjį teisės aktą, tačiau aš nesusitikinusi, ar šita siūloma priemonė yra proporcinga, adekvati. Aš norėčiau paklausti, kokių diskusijų jūs tikitės iš skofa. Grazie, onorevole Gėlį. Dėkuoju. Dabar e, vicepirmininkas Sikerietski, o paskui e, kolegė Kalnietė. Kalbant apie pesticidus, mes e, neturime tyrimų rezultatų, kuriuose atsispindėtų konkretus kiekiai ir, ir, ir, ir, ir medžiagos, siekiant nustatyti, kas, kas būtų kenksmingiausia. Ta atlikta analizė nėra išsami ir todėl aš pritariu pasiūlymui, kad reikėtų naujų tyrimų ir kad reikėtų apskritai giliau pamastyti apie tai. Toliau grįžtant prie BŽUP reformos. Šita reforma paliečia gamybos grandinę ir, ir struktūrą Ir keičiant kai kurios dalykus čia, tai turės įtaką ir pajamoms. Tad turime galvoti ir apie e, tam tikros pusiausvėros užtikrinimą šituo požiūriu. Maždaug 20 e, procentų sumažės pajamas palyginus su ankstesnė e, finansinė perspektyva. Tad, e, pavyzdžiui, norint e, sumažinti Baltijos valstybių. Norint padidinti Baltijos e, valstybių išmokas, reikės kažkam kitam sumažinti. Ir e, taip pat turime galvoti apie dabartinę padėtį ir apkarpimus. Daugumas ūkininkų turės mažiau pajamų apskritai negu praeitėje. Mažinimo politika pasireiškia ypač skaudžiai neturtingesnėse valstybėse, kuriuose reikia investicijų į modernizavimą. Trečias dalykas. Mūsų darbas BŽUP reformos rytyje persidengs su 14 metų mūsų darbo grafiku, ar mes sugebėsime viską padaryti. Toliau. BŽUP reformos kontekstas ir intervenciniai E, pirkimai. Tačiau jie yra susiję su sezoniškumu ir su įvairiais e, pokyčiais, kurie gali sudaryti 15 ar 20 e, procentų toms ar kitoms kultūroms. Tad šis aspektas dabar turi, turi būti neatskiriamas neatskiriama bendros žemės ūkio politikos dalis. Sanglaudos politika. Sanglaudos politika dabar slysta urbanizmo link. Ir urbanistiniai dalykai čia ima dominuoti kaimo plėtros politikos sąskaitą. Čia turime galvoti taip pat apie tam tikras gairias ir kryptis. Toliau Yra kai kurių ir kitų aspektų susijusių su išorės veiksmais, bet apie tai galėsime pakalbėti kitą kartą. Europa nesugeba aiškiai kalbėti tarptautinių lygmenių kartais. Kalbant apie mūsų vaidmenį PPO, tai tas pats e, pasakytina Dėkuoju. Ponui Sekiritskiai dabar Renata Kalnietė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie visų tų kolegų, kurie kalbėjo perėjus pirmininkaujančius ES lūkesčius. Nes aš suprantu, kad jeigu sutarimo nebus dėl daugiametės finansinės programos, tai tuomet, jeigu nebus turimų dėl bendro žemės ūkio politikos reformos, tai aišku, kad e, visas tas darbas nenuveiktas atiteks būsimam parlamentui. Linkiu Jums didelės sėkmės Jūsų darbe. Europos Sąjunga remiasi svarbiausiais keletų principų. Vienas iš jų yra bendra rinka ir antras principas - sąžininga konkurencija toje bendroje rinkoje. Tačiau, kai kalbu su ūkininkais Latvijoje ir kitose dviejose Baltijos valstybėse, jie visada manęs klausia, tai kur ta sąžininka konkurencija jiems, Baltijos šalių ūkininkams. Mūsų ministrui pirmininkui taryboje. Tai irgi yra viena iš tų raudonų linijų. Būtina rasti sąžiningą šios problemos sprendimą. Tiek kalbant apie pirmą ramstį, tiek apie antrą ramstį. Tai svarbu ir Latvijai, ir žinau, kad Estijai, ir, ir Lietuvos kolegoms taip pat tai yra svarbus dalykai. Jie turi, e, jie laikus tokios pozicijos, kad turės elgtis ryštingai. Na, suprantu, kad konvergencijai reikės pinigų ir kad juos reikės paimti iš kitų šalių. Tačiau ūkininkai tose kitose šalyse dešimtmečius jau turėjo progą naudotis paramą ir sukurti stiprius ūkius, sukurti stiprų žemės ūkį. Na, o Latvijai, Estijai ir Lietuvai tik po Sovietų sąjungų žlugimo mes grįžome prie laisvos bendros rinkos su visomis to pasiekmėmis. Tikiuosi, kad sprendimas priimtas bus sąžiningas ir išmintingas. Na ir tikėsime jūsų sėkmingo vadovavimo jį priimant. Ačiū. Grazie. Renata, gli ultimi due interventi. Dėkuoju. Ir du paskutiniai pasisakymai, kolega Ashford ir e, Higgins. Ačiū. Aš nenorėčiau kokiu nors suformuoti papildomų komiteto lūkesčių, galvojant apie e, susitarimą dėl finansinės perspektyvos. Vasario 7 dieną galime tikėti susitarimo, tačiau nežinia, ar iš tikrųjų jis pavyks. Netgi jeigu taryba susitars dėl biudžeto vasaro 7 arba 8 dieną, vis dėlto parlamentas turės pagal įsigaliojusią Lisabono sutartį pritarti tam susitarimui. Taigi kovo plenarnėje sesijoje reikės gauti parlamento daugumos pritarimą. Taigi mes iš tikrųjų keliame didelių daug lūkesčių siejame su naujaja finansinė perspektyva. 550 parlamento narių kalbėjo reikalaudami 1,3 procentai tai, tais vienu trims procentais padidinta to biudžeto. Tačiau kita vertus ES tarybos pirmininkas Van Rampoj suformulavo savo pasiūlymą, kuris yra mažiau ambicingas, tačiau kita vertus kai kurios mūsų nuostatos kol kas tarybai yra nepriimtinos. Žinoma, e, kovo mėnesį parlamentas gali atmesti ES vadovų tarybos siūlymą ir po to turėsime tris mėnesius siekti kompromiso tačiau e, dėl šio kompromiso apskritai dar niekas neaišku. Neaišku, kokie skaičiai bus pateikti bendrai žemės ūkio politikai reformuoti, finansuoti. E- Pone pirmininkė. Kolega Dorfman kalbės. Ministra. Gerbiamas ministrė, aš norėčiau pratesti kolegos mintį dėl daugiametinės finansinės programos. Mes turime kalbėti ne tik tai apie e, lėšas iš biudžeto, bet turime galvoti apie finansavimo turinį. Mes turėtume konkrečias biudžeto eilutės sieti su konkrečiu turiniu. Todėl gali atsitikti taip, kad priimant sprendimą dėl daugiametės finansinės programos, finansų ministrai tiesiog nuspręs dėl tam tikrų žemės ūkio politikos finansavimo aspektų. Todėl norėčiau paklausyti, kaip jūs susijęsite tuos du dalykus. Dėl žemės ūkio reformos turinio. Mes turime pasiekti tokio sprendimo, kuris leistų mūsų ūkininkams per artimiausius dešimtmečius išlikti globalių mastų konkurencingiems. Jeigu tai pavyks, tai tuomet galime ir drąsiai siekti savo tikslų. Šiuo metu 80 procentų bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo lėšų yra tiesioginės išmokos, kuriomis yra E, remiamos žemės ūkio pajamos, o 20 procentų yra skirta e, padaryti žemės ūkį inovatyvesnį ir taip pat ekologiškesnį. Taigi mes turėtume labiau pamastyti apie žemės ūkio inovacijas, apie perspektyvesnį žemės ūkį ateityje. Aš manau, kad dabar mes prieėmė lemtingą kryškelę. Per pastaruosius dešimtmečius žemės ūkio produktų e, rinka vadovavosi ne paklausa, o dabar reikia grįžti prie paklausos ir todėl reikia keisti iš esmės mūsų politiką. Mes turime pagalvoti, kaip E, įveikti tą žemės ūkio produktų e, perprodukciją. Jau keletas anksčiau kalbėjusių kolegų kalbėjo apie tą drąsesnį požiūrį į pozicijų derinimą. aš nemanau, kad reikia ir toliau stengtis išgelbėti tuos tiesioginės tradicinės išmokas, kokios buvo iki šiol. Bent jau mano šalyje, vokiškai kalbančiose šalyse yra tokia savoka, kuri e, reikštų kažką panašaus tie, kurie sėdi ant sofos ir tiesiog melžia e, biudžetą. Taigi jie gaudavo lėšas už tai, kad negamina ir suteikė galimybės gaminti pieno produktus kitiems ūkininkams. Taigi reikėtų dabar tiesiog nustoti finansuoti tuos gamintojus ūkininkus, kurie tiesiog sėdi ant sofos ir nieko neveikia. Jeigu ir toliau taip elgsimės, tai visuomenė tikrai tai pastebės ir e, pradės reikalauti, kad tų istorinių išmokų artimiausių metų būtų atsisakyta ir ko gero reikėtų jau dabar pagalvoti apie regioninį visiems priimtiną artimą modelį. E, Dėkuoju. Ir prieš e, suteikdamas e, žodį kolegai Higgins norėčiau pasveikinti Airijos studentų grupę besilankančią pas mus. Tai yra Young Fine Young Fin Girl asociacijos nariai. Nežinau, ar teisingai ištariau, sako pirmininkas. Tad e, norėčiau pasveikinti juos ir žodis dabar paskutiniam kalbėtojui. Dėkui, ponė pirmininkė. E, Pone Maginės irgi uždavė panašų klausimą. Be abejo, ateitis labai svarbus dalykas. Norėčiau Ir aš pasidžiaugti tuo, kad ministras Kovniai, buvęs trejus metus Europos parlamento narys, jau sugrįžo pas mus, turėdamas kitokių darbų, kitokių pareigų, bet jis užsiims e, bendrąją žemės ūkio politiką, žiūnikistės politiką. Mums džiugu jūs čia matyti. Mm, džiugu girdėti tas, ta, tas, tas plataus užmojo programas ir tikslus. Mes tikėsime, kad viskas bus įgyvendinta sėkmingai. Tiesiog norėčiau minėti tris dalykus. Pirmiausia, e, tai, kad norėčiau pasakyti, yra susijęs su pirmoju ir antruoju ramščiu. Ar jūs manote, kad bus numatyta kokia, nu, kokia nors lankstumo politika tarp pirmojo ir antrojo ramščio? Antra. Klausimas būtų susijęs su tiesioginių išmokų atsėjimu. Valstybės narės, kurios to atsėjimo neturėjo galimybės pritaikyti, jaučiasi taip ir būtų apgautos. Ir galiausiai regionalizavimas. Man atrodo, kad reikėtų daryti viską, kad ūkininkai gautų teisingas pajamas ten, kur jie dirba, kad tos, tos e, išmokos ūkininkams nepatektų kitur. Dėkoju. Puiku, tad baigiame klausimų raundą. Buvo pateikta labai daug įvairiausių pozicijų ir komentarų. Dabar turėsi atsakyti į tos klausimus, Simonai. Dar kartą dėkoju už. Uh, atvykimą pas mus ir už bendrą darbą. Pirminkaujantį Airiją sieka pas, siekti tokių tikslų, kurie labai svarbus ir mums, ir tuo pačiu linkiu ko geriausios klotės jų siekiant. Žodis tau, Simonai. Uh, Dėkuoju. Na, klausimų daugybė, tai atsakyti irgi turbūt teks netrumpai. Nenorėčiau pernelyg daug jūsų laiko užimti, bet pabandysiu, kiek galėtum atsakyti visiems. Kaip jau sakiau, reikia atskirti du dalykus. Aš galiu pateikti atsakymus, galiu pateikti savo nuomonę asmenę kaip airijos ministras, bet aš taip pat čia kalbu ir kaip tarybos pirmininkas. Tad iš tikrųjų mano tie atsakymai bus riboti, aš juos galiu jums suteikti tarybos vardu. Tai svarbu, kad tą skirtumą padarytumėt. Pirmiausia, ponas Rubiks ir kai kurie kiti parlamento nariai kalbėjo e, apie Baltijos valstybių padėtį. Aš esu buvęs Latvijoje, e, Estijoje ir Lietuvoje, Vilniuje, Rygoje ir Taline. Ir iš tikrųjų norėčiau suprasti, kaip žemės ūkis veikia tose šalyse. Ir ten iš tikrųjų klausimas dėl to yra labai rimtas. Asmeniškai ir airijos požiūrių galėčiau pasakyti, kad mes tikrai remiame E, poslinkius visose šalis, trijose Baltijos valstybėse. Tačiau svarbu susitarti dėl bendros finansinės programos. Parlamentas ją turi patvirti, paskui matysim, kas ir kaip. Ir na, ne, negalima sakyti, kad viskas bus padaryta taip, kaip mes ir tikimės. Aš tikiuosi, kad toms valstybėms trims narėms situacija pagerės. Komisijos siūlymas bent jau turėtų būti tokia uh, linkme, tačiau tikslių skaičių šiandien pateikti negaliu. Jūs ko gero daugelis iš jūsų žinote, kad situacija rimta. Vyksta reikšmingi poslinkiai, kaip ne kaip teisinga kryptim ir pripažįstami yra tų šalių ūkininkų lūkesčiai, tačiau sunku būtų kažką žadėti, nenorėčiau kurstyti ne, nepagristų lūkesčių, tiesiog palaukime dar šiek tiek. Tik asmeniškai norėčiau pasakyti, kad aš labai puikiai suprantu šitos išdėstytus argumentus. Buvo kalbėta taip pat apie šalių traktavimą. Be abejo, tas traktavimas turi būti vienodas. Žinome, kad vyks skirtingi dalykai skirtingose šalyse ir priklausomai nuo šalių išsivystimo lygio tie, tie poslinkiai bus skirtingi. Svarbu nepamiršti šito bendro konteksto, e, pertvarkant BŽUP. Nes BŽUP tikslas yra e, tvari žemės ūkio veikla, pakankama maisto gamyba ir panašiai. Čia pirmo ir antro klausimai yra svarbus. Mes jau sakėme, kad e, šalims kurios kad, kad vienos šalis gaus gal didesnės išmokas pagal pirmąjį ramstį, bet tuomet teks paimti lėšų iš antro ramščio ir gali atsitikti taip, kad tos išmokos padidė, padidės reikšmingai vienoms šalims, tuo tarpu kitos išmokos e, skirtos sumažės. Ir reikės irgi visais atvejais turėti reikiamus paaiškinimus. Aš įtariu, kad valstybės narės, kai kurios, pavyzdžiui, Baltijos valstybės, irgi teisingai sako, kad ilgą laiką negavo vienodų išmokų su visais. Ir turi teisę tikėtis didesnių išmokų. Tiesiog reikėtų susitarti dėl pradinio sprendimo, pirmiausia, kurį turėtų patvirtinti parlamentas ir kovo mėnesį galbūt tai pavyks padaryti. Mišel Dota kalbėjo apie būtinybę būti vieningiams įvairo, susivienusiems įvairovėse. Na be abejo, 27 esame valstybės narės, greit bus 28. Turime nepamiršti, kad tarp Kipro ir Šiaurės Airijos poreikiai labai skirtingi, ūkininkavimo praktika skirtinga, žemės ūkio pramonė visiškai skirtinga. Ir iššūkiai be abejo skirtingi. Ir kai Ir be abejo, visiems vienodų sprendimų taikyti neišeina. Būtina numatyti tuos dalykus ir numatyti bendrą politiką, turint galimybę prisitaikyti. Tačiau neturime nukrypti be ŽUP, neturime tapti tokie lankstus, kad valstybės narės galės daryti, ką tinkamos. Turime laikytis bendros rinkos požiūrių, kalbėdami apie žemės ūkio produktų gamybą ir turime užtikrinti konkurencinės vienodas galimybės visiems. Tai štai, Tokia būtų pusiausvyrą tarp viena vertus bendros rinkos ir bendros politikos išlaikymo, bendrų standartų maisto išlaikymo ir tuo pat metu yra būtina, kad būtų gerbiama mūsų įvairovė ir kad būtų numatytas reikiamas lankstumas. Manau, kad Europos parlamentas iš tikrųjų tą pusiausvyrą bandė įtvirtinti, numatydamas kompromisus, apie kuriuos jau čia šiandien buvo kalbėta. Na ir dar porą žodžių apie tuos hamburgerius, kuriuose buvo rasta arklienos, kur Airijoje kilo skandalas prieš keletą savaičių. Aš e, girdėjau, kad be abejo, dėl Ispanijos iškeltą klausimą, be abejo, svarbu pasakyti, iš kur yra kilę produktai. E, Airijoje niekas nerodė pirštų į Ispaniją. Galiu suprasti, kodėl jūs taip jautriai žiūrite į šį klausimą. Nes be abejo, dėl agurkų skandalo Ispanija buvo nukentėjusi Ir irgi tai buvo labai nesažininga Ispanijos atžvilgių. O dabar, galėčiau pasakyti štai ką, maisto saugos agentūra, kur ir nepriklausoma institucija, atliko tyrimą. Jie ėmė mėginius, nes jie nuolatos tai daro, paimdami mėginius parduotuvėse ir visa tai yra susiję su vartotojų apsaugos įprastinėmis priemonėmis. Buvo paimtas mėginys iš šaldyto burgerio ir buvo atliktas DNR tyrimas. Paskui buvo atlikti tyrimai siekiant išsiaiškinti, kokie produktai panaudoti ir taip toliau ir panašiai. Buvo paskelbti. Ir, ir tradicija yra tokia, kad testo rezultatai turi būti skelbiami viešai. Na ir paaiškėjo, kad uh, to DNR, kurio nebuvo norėta rasti, buvo rasta. Kai kuriuose šalise to irgi pasitaiko. Gal transporto atveju, pavyzdžiui, to DNR žymių kitų gyvūnų atsiranda hamburgiuose. Taip gali atsitikti. Ir be abejo, čia į ne vieną negalima rodyti pirštų. Tačiau dėl skaidrumo e, tyrimą atlikus institucija turi paskelbti viską, ką rado. Būtent toks buvo kontekstas. Ir dėl to atsidūrė tas Ispanijos pavadinimas ir pradėšimuose spaudai, ir kitų šalių spaudoje. Be abejo, problema buvo aptikta, nes buvo rada, rasta didelis procentas arklienos DNR ir ta arkliena nebuvo iš Ispanijos, ji buvo iš kitos šalies. Norėčiau pasakyti, kad mano vadovaujamas departamentas atlieka tyrimą ir nenurodė jokios konkrečios šalies. Negalime to daryti, kol neturime e, reikšmingų išvadų. Dabar jau žinome, iš kur ta mėsa pateko. Ir jeigu atsirado kažkokios neigiamos reklamos, be abejo, e, privalu paaiškinti, kad ne Ispanija buvo šios problemos šaltinis. E, o iš pradžių tam pradinėme tyrime buvo kalbėta ir apie Šiaurės Airiją. Bet, kaip jau sakiau, kodėl tų šalių panimė buvo paminėti, priežastis yra ta, kad tyrimą atlikus institucija privalo paskelbti visus duomenis savo tyrimo. Dabar tas, kad produkte buvo rasta pernelyg didelis procentas arklienos, e, rodo, kad tai nebuvo atsitiktinis dalykas. Tačiau šaltinio nereikėtų nurodyti šiuo atveju. Jeigu Ispanija dėl to patiria kokiu nors sunkumu dabar, tai norėčiau pasakyti, kad nebuvo tikslas kaip nors Ispanijai sukelti rūpešių paskelbintos rezultatus. Dabar dar dėl kitų komentarų. Aš manau, jo galiu teikti, kad tai, kas, kas sakė kolegė Maginės, iš tikrųjų nieko nepadaromo nėra susijusiu su mūsų programomis ir tikslais. Mes turime tiesiog normaliai dėrėtis, užbaigti dėrybos, prieiti prie išvadų, nes tos dėrybos jau vyksta trejus metus. Intensyviai deramasi dviejus metus, parengiamasis darbas vyksta jau ketverius metus. E, mūsų dėrybiniai gebėjimai bus atlikti per artimiausius keletą mėnesių. Turime atlikti pragmatiškai, praktiškai labai konkretų darbą. Nes jeigu iki birželio jo netliksim, vėlgi spaudimas didės, tai galutiniai datai artėjant ir aš manau, kad tai būtų mums visiems katastrofa. Nes jeigu paaiškės, kad iki numatytos parlamento kadencijos pabaigos darbas bus netliktas, tai bus iš tikrųjų bėda. Tai nėra kažkas ypatingo E, bet teisingai, turime tiesiog dirbti, laikydamėsi mūsų primtų principų. Jeigu prasidės trialogo sutikimo, tikiuosi, kad taip ir bus, e, tai tuomet e, galėsime gal susitarti per dešimt savaičių dėl to, kas paprastai vyksta dešimt mėnesių ir gal mums pavyks. Kai dėl maisto saugos, manau, kad būtina turėti taisyklės, o bus tą saugą užtikrinti būtina, man tenka atsakomybė užtikrinti, kad ta maisto saugos sistema veiktų sklandžiai. Mes visi turime užtikrinti, kad sistema veiks, nes e, turime užtikrinti, kad maistas bus pagaminama tiek, kiek reikia, kad jo bus pagaminama taip, kaip reikia ir kad ta maisto gamyba bus tvari ir kad tuo pat metu bus užtikrinamas reikiamas maisto saugumas. Mums ir toliau reikia importuoti dalį maisto ES tą daro, kad žmonėms maisto čia netrūktų, tačiau saugą užtikrinti yra privalu. Dėl pereinamų laikotarpio nuostatų. Nenorėčiau apie tai kalbėti detaliai, nes manau, kad Europos komisijos atstovai paskalbės apie tai ir pateiks detalesnį informaciją. Mes e, dar negavome Europos komisijos pasiūlymo šiuo klausimu, tiesiog kaip gyvensim po 2014 metų, numato Europos komisija, laikotarpis yra numatytas pakankamai ilgas, numatytas, numatytos reikiamos priemonės. E, dabar jau reikia apsispręsti dėl to, primant esminius politikos sprendimus, kas vyks po 2014 metų. Taigi tų pereinamų laikotarpių priemonių po 2014 reikės ir sprendimai turės būti rimti jau dabar. Kai dėl dėrybų dėl daugiametės finansinės programos, taip, rūpestis yra jaučiamas. E, ir žemės ūkio politika irgi yra tas rytis, kuri bus klausiai susijusi su sprendimais pritais dėl e, šios programos, nes bus aišku, kiek lėšų bus skiriama bendrai žemės ūkio politikai. Jūs žinote, kad dėrybos vyksta valstybių vadovų ir reikia subalansuoti vairius biudžetus, siekiant atsižvelgti į visų poreikius nes e, daug šalių turi pageidavimų, skaitant labai stiprias šalis, jos turi pageidavimų. Ir turime tuo pat metu pripažinti politinės realybės daugelį šalių, nes jų biudžetas patiria didžiulį spaudimą. Ir privalu to konteksto nepamiršti tariantis dėl daugiametės finansinės programos. Jūs be kita ko, regis, klausėte irgi apie Baltijos valstybės ir sakėte, kad Būtina užtikrinti, kad to šalis nesijaustų diskriminuojamos, kad jokia šalis nesijaustų diskriminuojama. Dabar buvo buvo e, kalbama taip pat apie vadinamą Saulės housing priemonę. Valstybės narės turėtų E, būti pareigotos atlikti su tuo susijus veiksmus, jos turi prisitaikyti prie priimtų sprendimų ir jos tinkamai įgyvendinti. Ir gali nutikti taip, kad šalims, tiksliau operatoriams, kurie tų taisyklių nepritaikė, gali būti uždrausta užsimti importo veiklą. Aš manau, kad tos priemonės turi būti papildytos artimiausių metų naujomis nuostatomis ir to šešios valstybės narės, kurios turi priimti tas priemonės, kad galėtų tinkamai laikytis numatyto taisyklių, jos tu, turi tą padaryti kuo greičiau. Taryboje dėl vadinamosios IAD priemonės turime priėmę taip pat tam tikras nuostatas. Abi institucijos e, diskutuoja ir atsakymo šiandien dar tą klausimą pateikti negaliu. Tiesiog nesu tikras dėl to, ką parlamentas mus yra nusprendęs dėl to pasakyti. Dėl kilmės žymėjimo. Ir ta problema buvo iškelta po to, kai buvo rasta arklienos hamburgeriuose. E, kitą met ketiname padirbėti prie šio klausimo, tikimės, kad komisija įdėks mėsos žymėjimo būtinybę etiketėmis. Jautiena, jautino žymėjimas jau yra užtikrintas jau dabar, bet būtina žymėti ir kitas, kitus produktus, mėsos nurodant, ar ten yra vištienos, avienos, keulienos ir taip toliau ir panašiai bandysime dirbti siekdami pažangos šioje srityje ir manau, kad e, turime prisimti tam tikrus įsipareigomus taryboje šiuo klausimu. Tai ir tenks išsklaidyti visus kontroversiškus e, su tuo susijusius klausimus. Daina Dots kalbėjo taip pat apie valstybės narės, jų lūkesčius. Mums tarybai ir jums tai yra irgi iššūkis, nes reikės susitvarkyti tinkamai su valstybių narių E, ūkininkų lūkesčiais. Yra nemažai ūkių, kurie gauna paramą pagal BŽUP. Kai kurie būtų gal ūkininkai ir neišsilaikę, jeigu ne tą pagalbą, kurią jie gavo. Aš bent jau bandau renkti viešus susitikimus ir bandau paaiškinti per sprendimų prieimimo procesą, įskaitant ūkininkus. Kaip kolega iš Vokietijos, manau, kad yra įmanoma po tokių susitikimų išeiti iš salės gyvam ir apskritai ištverti tos susitikimus yra įmanoma. E, tiesiog ūkininkams nepatinka štai kas, kai sukurstomi jų lūkesčiai, kai suteikiama per daug vilčių, o paskui pažadai negyvenėmi, tai žmonės piktina labiausiai, o tiesa jiems patinka. Kalbant apie lankstumą, taip, lankstumas yra reikalingas, Tačiau e, visi kartu dirbsime prieš tų lankstumo priemonių. Manau, kad lankstumas turi būti pamatuotas. Ir taip pat labai turi būti e, gyvos diskusijos surinktos dėl to lankstumo, kiek ir kokio. E, ir taip pat reikia išsiaiškinti tokius dalykus. Jeigu esate ekologinių ūkį turintis ūkininkas, jūs be abejo gausite išmokas dėl žalinimo, už žalinimo priemonės. Tačiau E, ar visada e, ekologinis ūkininkas yra e, tas, kuris taiko pačias žaliausias ir ekologiškiausias priemonės. Ir kyla klausimas, ar taip pat išmokas gali gauti kitas tradicinių ūkį turintis asmuo, kuris dėgia žalinimo priemonę savo tradicinėme ūkyje. Kad dėl paramos pieno ūkiams irgi čia yra jaučiamas tam tikras susirūpinimas. Ir irgi reikia kalbėti apie laikotarpį jau po 2015 metų. Tačiau irgi tai yra tos diskusijos, kurios dar turės vykti. Tačiau Aš manau, kad iš tikrųjų ūkininkai irgi planuoja savo veiklą keletui metų į priekį, kaip tvarkys žemės, kaip ūkininkaus, jie turi tam tikrų planų jau dabar. Ir sprendimus reikia priimti jau dabar, kad ta mūsų politika būtų nuosekli. Kai dėl tarp institucinių klausimų. Tai yra susiję tiek su žininkistės politika, tiek BŽUP. Taryboje diskusijų dar nebuvo šiais klausimais, tai bus kitą savaitę, pirmadienį per pietus. Manau, kad įsipareigojimai jaučiami pozityvus iš abiejų pusių. Tiek, e, tik taryba, tiek parlamentas yra, e, a, institucijos aiškiai suvokia, ką reiškia Lisabono sutartis. Ir aš pas praeitą pirmadienį išklausiau ministrų ir žinau, kad jie yra pasirengę diskutuoti, parengti siūlymus mūsų aptariamuose srityse, kad galėtume kuo greičiau priimti sprendimus, kad tiek žuvininkistės bendra politika, tiek BŽUP galėtų būti sėkmingai pertvarkytos ir kad sprendimai galėtų būti įgyvendinti. Tai nebus labai paprasti žinklai, e, žingsniai. E, manau, kad artimiausių kitų pietų diskusijų metu galėsime vėl prie šių klausimų sugrįžti ir juos detaliau panagrinėti. Marin Harkin dar kartą pasakė tai, kad mums irgi būtina ir užbaigti visus procesus ir kad būtina prieiti prie sprendimų prieimimo galiausiai. Na, norėčiau pasakyti, kad taryboje svarbiausia, tas mano darbas yra išspręsti tuos dar likusius neišspręstus klausimus. Susitelksime labiausiai būtent prie to. Vyks taip pat ir neformalios diskusijos rengintis trialogo sutikimams. Nes jeigu norite ką nors nuveikti, būtent turėti planą, kaip tą padarysite. O jei kažkas nutinka dar pakeliui, besiekiant tų tikslų, tai tuomet tenka spręsti, keisti tą planą ar ne. Lygiai taip pat ir su uh, E, daugiametės finansinės programos diskusijomis ir sprendimų prieimimu kovo mėnesį. Mums tenka nulatos įvertinti situaciją ir prisitaikyti prie jos e, savo laiku. Nes jeigu atsitiks taip, kad kai kurie darbai atiteks kitai pirmininkams valstybei, ką padarysi, tai bus atsitikę. Tačiau mes turime gairias ir norime, kad visas darbas būtų tinkamai atliktas. Ta mes norime daryti, bet turime nepamiršti ir kovo mėnesio tarybos susitikimo, taip pat turime nepamiršti darybų dėl daugiametės finansinės programos, taip pat lauksime sprendimų Europos parlamente, lauksime jūsų balsavimo rezultatų. Jeigu patvirtinsite mūsų darbus ir siūlymus, tai tuomet galbūt sprendimai bus priimti iki birželio mėnesio. O dabar turime dirbti po truputį e, atskirais etapais. Ir institucijos visos turi dirbti ir laiko per nelik daug neturime. Tiesiog pradėkime nuo tos galbūt galutinės pozicijos, kai iš pat pradžių pasako, mes norime galutinio susitarimo e, birželio mėnesį, kaip mums prie to prieiti, turime padaryti tą, na ir trečią, reikėtų gal pradėti nuo šito. Ir tuomet būtų aiškesnės gairės, kurias turėtų e, pirmininkauti Airija. Dėl to klausimo, dėl lankstumo priemonių susijusių su žalinimu. Be abejo, yra tokia nuomonė, kad jeigu jūs uh, numatysite diferencijavimą tam tikrą dėl išmokų už hektarą, galima taikyti tas, iš, tas priemonių, tą išmokų pritaikymą tiek regioninių pagrindų, tiek nacionalinių pagrindų. Tiesiog ūkininkams reikia pasakyti, kad 20 procentų visų lėšų bus numatyta žalinimo priemonėms, 30 procentų kokią nors kitoms priemonėms, bet iki to dar neapsispręsta. Tiesiog e, diskusijoms vykstant minimi tokie skaičiai ir tiek. Prancūzija yra pri, numačiusi pasiūlymą dėl e, ribų nustatymo išmokoms, dėl pirmųjų 50 hektarų. E, ir tas siūlymas yra įdomus. Kolega Levran, dėl lankstumo. Aš manau, kad mes sulauksime didesnio e, lankstumo, negu anksčiau jo buvo. Manau, kad vyriausybės, ministrai ir Europos parlamento nariai jaučia tam tikrą frustraciją, matydami, kaip antro ramšio sistema buvo, sakykime, labai ribota ir kaip strategiškai kartais būdavo sunku pasinaudoti jos privalumais. Dabar svarbu yra numatyta, numatyti e, tikslus, numatyti tvarę plėtrą ir numatyti aiškius prioritetus tikiuosi, kad visa tai padės įdėkti daugiau lankstumo, vyriausybės turės didesnę veiksmų laisvę ir politikai galės e, taip pat sulaukti geresnės atskaitomybės iš vyriausybių. Žalinimo priemonės ir santykis tarp pirmo ir antro ramščio yra tie dalykai, kur, dėl kurių dar irgi reikėtų apsitarti, ieškant didesnio lankstumo. Nes kai kurios kultūros ir, ir panašiai turėtų būti galbūt subsidijuojamos labiau. Dėl ekologinių ūkių ir panašiai, manau, kad tai yra tie klausimai, kuriuos aš jau daug, daugmaž atsakiau. Atsiprašau, sako kalbėtojas, na taip, pareikšta kritika. Na taip, kritika yra toks dalykas, kuri būna išsakoma. Kolegi Kirling kalbėjo apie nikotinoidus ir e, jų problemą. Taryba ir komisija raginamos pateikti siūlymus sprendimui e, spręsti. Aš šiandien susitinku su Skafka atstovais ir mes tarsimės, ką reikėtų daryti. Būtina turėti tam tikrus mokslinius įrodymus, e, kad būtų galima numatyti tam tikrus atsargumo principus. Negalima sakyti, kad reikia susirausti visus nikotinoidus, ko gero, galbūt kai kuriuos iš jų teks uždrausti. Bet e, žino, nes žinome, pavyzdžiui, kad kai kurie augalai ypatingai traukia bites ir ant jų nikotinoidų būti neturėtų. Kafka e, galbūt perduos šitą e, klausimo svarstymą koreperui. Žmonės laukia, kad komisija priimtų subalansuotą sprendimą. Laukiama, kad būtų pasitelktas atsargumo principas, tačiau irgi būtina, kad tas atsargumas irgi būtų pamatuotas ir protingas. Būtina, kaip jau sakiau, turėti mokslinių duomenų, kad būtų galima priimti pagristus sprendimus. Manau, kad atsakiau į klausimus susijusius su Baltijos valstybėmis ir sakiau, kad būtina atsižvelgti į PPO būsimą darybų raundą. Richard Atshort priminė kokie iššūkiai mūsų laukia dėl daugiametinės finansinės programos. Galėčiau šiandien apie daug, e, daug apie tai dar kalbėti. Jo, jau tą mes ir darėme. Tačiau Žemės ūkio komitetas e, džiugu, kad supranta, kokius iššūkius turėsime atremti ir ką turėsime daryti. Be abejo, kuo greičiau bus patvirtinta daugiametė finansinė programa, tuo greičiau bus galima išspręsti vairius klausimus, nes tuomet žinosime, e, kaip ir ką spręsti ir kiek turime lėšų tų problemų sprendimui. Kviečiu Jūs būti kuo aktyvesnius, kad būtų galima pradėti e, kuo greičiau daugiametinės finansinės programos patvirtinimą Europos parlamente. Nes jeigu turėsime jūsų politinį aišku signalą, mes galėsime teikti kitus siūlymus, kad būtų galima kuo greičiau susitarti dėl bendrų sprendimų kovo mėnesio taryboje. Dor, kolegai Dorfman galėčiau pasakyti štai ką. Žinau, kad jūs jaučiate su, susirūpinimą dėl konvergencijos dalykų. Be abejo, būtina remti aktyvius ūkininkus, tačiau nemanau, kad visi turėtų gauti vienodas išmokas. E, nes svarbu, kad šis klausimas būtų sprendžiamas, sprendžiamas E, išmintingai, nes iš tikrųjų nebūtina mokėti išmokų tiems, kurie tiesiog laukia kažko ir nieko ypatingo neveikia. Konvergencijos, vidaus konvergencijos diskusijos yra nelengvas dalykas. Šalis jau buvo numačiusios vienodas išmokas visiems ir buvo bandoma, buvo įsitikinta, kad tai nebūtinai gera sistema, buvo bandoma siekti kompromisu. Uh, Ir dabar, taip kaip ir jūs darėte, mes irgi turime siekti kompromisu ir džiaugiuosi matydamas jaunuosius Finegail e, partijos kolegas. James klausė dėl lankstumo, dėl pirmo ir antro ramščio. Aš jau atsakiau iš šį klausimą, sakiau, kad šiek tiek lankstumo reikalinga. Šalis, kurios išlaikė susituosius mokėjimus, dabar turi daugiau galimybių šalis, kurios pritaikė atsiejimą, e, turi vėlgi ieškoti kompromisų. Dajana klausė apie regionalizavimo priemonės. Aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad galutinį sprendimą priimant šalim suteiktume galimybę laikytis, e, taikyti skirtingus požiūrius į skirtingus regionus. Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, toli, toli ieškoti toli nereikia. Šiaurės Airija, Velsas, Škotija yra tie regionai, kurie galėtų pasinauti puikių pavyzdžių čia. Be abejo, bendradarbiaujant tarp regionų galima taip pat išspręsti daugybę problemų. Atleiskit, kad užėmiau tiek daug jūsų laiko atsakydamas jūsų klausimus. Tikiuosi, kad atsakiau. E, dėkoju už jūsų e, susidomėjimą mano pasisakymu ir ačiū už prieimimą čia. Manau, kad komitetas tai, ką nuveiks, bus iš tikrųjų labai reikšminga veikla tam, kad galėtume tęsti bendradarbiavimą ir pasiekti to plataus užmojo tikslų. Dėkoju. Grazie, Simon. Grazie. Dėkoju, Simonai. Man atrodo, jog Airija, pirmininkaujantį Airiją iš tikrųjų puikiai e, pristatė savo programą. Dabar turime pagalvoti, ką daryti su penktuoju darbo tvarkės punktu komisijos pranešimas dėl 14 metų BŽOP reformas perino laikotarpio priemonių. Kalbėjome apie tai su komisijos e, atstovais. Mes turime labai mažai laiko dabar ir todėl siūlau atidėti šitą darbo tvarkės punktą kitam komiteto posėdžiui. Kitas posėdis vyks e, vasario 20-21 dieną. Ar visi pritarėme tam? Tuomet e, penktas punktas e, bus nagrinėjamas vasario 20-21 dienomis. Dar kartą dėkoju visiems, dėkoju Airijai už pristatymą.